that uh, Geoffrey cannot wait for further action. Visuomet džiugu matyti, kad Jeffrey nebegali laukti, kol imsimės tolesnių žingsnių užsienio politikoje. Ponios ir ponai, pradėkime. Pereikime. Dabar.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 pranešėjau, o ne Peterle. Ar norėtumėte pasisakyti? Ačiū pirminkė. Man labai malonu, kad galėjome susitarti e, dėl to, kas yra nurodyta balsavimo sąraše ir norėčiau pasakyti, kad nepritariu jokiems naujiems pakeitimams jau ir taip e, buvo pakankamai aišku, ką sakė ministras pirmininkas Abe šiuo klausimu pastaruoju metu. Ir e, galiu dar kartą pasakyti, kad e, tikrai neverta iš naujo komentuoti jo pastabų dėl formuluočių susitarėm ir manau šiame pranešime reikėtų orientuotis į ateitį ir nesigilinti į praeities klausimus. Tiek, ačiū. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Tuomet pradėkime. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 14 už. Prieš susilaikyta. Uh, atmesta. 15 pakeitimas kartu su e, pakeitimu žodžiu 3. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 20 už prieš susilaikė patvirtinta, 21 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 22 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 23 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 24 už prieš susilaikė patvirtinta, 25 dviem dalimis, pirmoji dalis, antroji dalis, ne, kas, kas prieš patvirtinta pirmoji dalis, antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 28 kas už, prieš susilaikė atmesta, 29 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 31 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 32 kas už, prieš susilaikė atmesta, 33 už, prieš susilaikė patvirtinta, 34 už, prieš susilaikė atmesta, 35 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 36 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 38 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Pakeitimas žodžių numeris 7, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 39 už, patvirtinta. 40 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 41 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 42 kas už, ir kartu 30, 42, 30, kas už, prieš sulaikė atmesta, 43, kas už, prieš sulaikė patvirtinta, 44, kas už, prieš sulaikė patvirtinta. Aštuntasis e, pakeitimas žodžių, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 45. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 46. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis žodžių, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, patvirtinta. Septintasis, kas už prieš susilaikė atmesta, aštuntasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, devintasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, dešimtasis um, pirmasis kompromisas patvirtinti, vienuoliktasis kompro... Uh, pakeitimas, kas už prieš susilaikė Patvirtinta, balsuokime elektroniškai e, dėl viso pranešimo su pakeitimais. Prašom balsuoti. You don't. I have one. one. You're in favor? Yeah, in favor. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 46 47 už, niekas nebalsavo prieš, 9 susilaikė. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Tuomet e, periname prie ES ir Gruzijos bendrojo susitarimo. Pradedame balsuoti elektroniškai. <clears throat> Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Netgi geresnis rezultatas, geresnis nei Krymo atveju tikrai vienbalsiai patvirtinta, taigi sveikiname poną Lisek. Periname prie 12 darbo tvarkės punkto. Tai punktas susijęs su Magnitskio byla. Ar bus norinčių pasisakyti pranešėjų? Ne. Pirmasis pakeitimas patvirtintas, antrasis patvirtintas, trečiasis patvirtintas, ketvirtasis patvirtintas, penktasis patvirtintas, šeštasis patvirtintas, e, septintasis patvirtinta, aštuntasis patvirtinta. Dešimtasis dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis atmesta. 11 pakeitimas, kas už. Tai yra teisinis klausimas, kurį reikėtų pasiaiškinti. 12 kas už, prieš susilaikę e, atmesta. 13 kas už, prieš susilaikę e, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 48 yra kitas pakeitimas. Keturiasdešimt devintasis, ponas Protasievič, atrodo, veltui padirbėjo. Keturiasdešimt devintasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, penkiasdešimtasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Elektroniškai balsuojame dėl viso pranešimo, prašom. Visto kafe? Na tai.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 53 už, vienas prieš du susilaikę. Sveikiname ponę Ujuland. Pereikime prie 13 darbo tvarkės punkto. Rekomendacija tarybai dėl Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos. Pone Lamsdorf. Pranešėjas jo nėra. Manau, kad jis e, kažkur kitur Tikriausiai, kas jo vardu norėtų kalbėti, ponia Neits. Kągi. A, kompromisas, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. 11. Kas už prieš susilaikė, patvirtinta. 13. Kas už Vienuoliktasis. Gerai, pasitikrinkime dėl vienuoliktojo pakeitimo. Apšiūrės eröffnet. Balsuojame dėl vienuoliktojo pakeitimo. Schlossen. Ja. Baigiame balsuoti. Kas norėjo pasitikrinti? Labas rytas. Patvirtinta 13. Kas už prieš susilaikė. Patikrinkime. Socialistai nebalsavo. Kata. Richard, you promised me. Would I say to you in the bedroom, I'm afraid. Tai, ką aš jums sakiau miegamajame, turbūt nereikėtų kartoti viešai. Ist mit 36 zu 21 angenommen. 36 už, 21 prieš, taigi patvirtinta. Pirma, žmonės e, duoda pažadą, po to jį ištesa, taigi du kartus suteikia malonumą. Dvyliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinti, be kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinti, ketur... penkioliktasis, penkioliktasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, C kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, dvidešimtasis dabar pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, dvidešimt pirmasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, dvidešimt antrasis, kas už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 39 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 40 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 41 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 42 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 43 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 44 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 45. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Kompromis F. F. Kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. G. Kompromisas, kas už, Die 48. Ah, okay. Kommt erst danach. Ja, ja, ja, okay. Guten Morgen. Kompromiss G. G kompromisas. Prieš susilaikė patvirtinta. 48 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 49 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 50 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 51 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 52 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta atmesta. H kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 55 antroji dalis. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 57 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas, prieš susilaikė patvirtinta. 59 dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 61 kas už, prieš susilaikė atmesta. J kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 64 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta.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 Yes, geschlossen. Baigiame balsuoti. 35 už, 21 prieš patvirtinta. 65 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 66 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Liberalai balsavo už, man atrodo. Ar ne? Ir taip ir ne. 66. Die Abstimmung ist jetzt gleich geschlossen. Baigiame balsuoti. 30 už, 25 prieš patvirtinta. 67 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. K kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 69 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 70 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 71 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 72 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 73 kas už prieš susilaikė patvirtinta, L kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta, 75-asis už prieš susilaikė patvirtinta, 76-asis už prieš susilaikė patvirtinta, M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 3 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Man atrodo, kad patvirtintas šis pakeitimas, bet pasitikrinkime. Anginom. Ketvirtasis, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dievi pirmasis patvirtinta, dievi antrasis yra įvairių nuomonių dėl tam tikrų pakeitimų. Dievi du, kas už prieš susilaikė patvirtinta. E, dievi šeštasis e, už prieš susilaikė patvirtinta. E, dievi aštuoni, kas už prieš susilaikė atmesta. Dievi devintasis, kas už prieš susilaikė atmesta. 9.11. Kas už? Prieš? Liberalai atrodo iš vis nebebalsuoja. 9.11. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pasitikrinkime. Den nächsten Whisky gibt der Kollege Peterle aus. Deve 11. Panas Petralas turės mums, turės mums pavaišinti viską. Baigiame balsuoti. 36 už, 36 už, 21 prieš, 12 e, patvirtintas, 9.13 e, dviem dalimis, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 9.16 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 9.16. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 9.17. Pasitikrinkime. Katalina. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 21 už, 36 prieš. Atmesta. 9.19, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Periname prie 9.21, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 9.22, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl visos rekomendacijos. Balsavimas pradedamas. Taip, periname prie 14 punkto. Balsavimas baigtas. Ponas Lamsdorfas jau išėjo. 46 už, 7 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu poną Lamsdorfą. Dabar periname prie protokolo dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo E, su Jotkalnyje. Elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt devyni už. Niekas nepasisakė prieš, niekas nepasilaikė. Sveikinu mūsų draugus iš Kroatijos taip pat. Toliau, penkioliktas mūsų darbo tarkės klausimas. Iranas. Rekomendacijos projektas 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Balsavimas baigtas. 26 už, 26 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45 kas už. Keturiasdešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 47. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Manau, kad e, dauguma jau pritarė šiam pakeitimui. Baigiame balsuoti. 26 už, 26 prieš vieną susilaikė. Jūs buvote teisūs prašydami balsavimo atmesta. Iš tiesų atmesta. Ja. Uh, Verstehe ich nicht. 48 dafür. 48. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 49. Už, prieš e, susilaikė, priimta. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimą baigiame. Die, der Antrag ist mit 27. Toliau, 27. Kas už, kas prie... Aš atsiprašau, 27 už, 25 prieš priimta. 49 čia buvo. Dabar 50. Už prieš susilaikė atmesta.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 Enthaltung. Check. Kann ich den sehen? Baigiame balsuoti. Taip pat 27 už 26 prieš priimta. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 63, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 73, už, prieš susilaikė atmesta, 74 už, 74 už prieš susilaikė priimta, 75 už prieš susilaikė atmesta, 76 už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau periname prie 87. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 89. Kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisnis, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 97 už prieš susilaikę priimta. Penktas kompromisnis už prieš susilaikę. Tikrinkime, tikrinkime elektroniškai. Kompromis, kompromis 5. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 26 už, 25 prieš, vienas susilaikė, priimta. 107. Tai buvo kompromisinis pakeitimas ir e, kaži, ar jis iš tiesų toks geras, jei tik vienu balsu išsiskyrė rezultatai. 107 atmestas. 109 už, prieš susilaikė, atmesta. 110 už, prieš susilaikė, atmesta. 111 už, prieš, susilaikė, neaišku, reikia tikrinti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimą baigiame. Atmestas. 112 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tiksliau priimta, o ar atmesta. Tikrinkime, patikrinkime 112. Apšimas geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmesta. 113 už prieš susilaikę atmesta, 6 kompromisinis už prieš susilaikę priimta, 114 Atsiprašau, 121. Kas už, kas prieš susilaikė. Šimtas dvidešimt antras iš tiesų. Šimtas dvidešimt antras be pakeitimo žodžių. Balsuojame tik dėl 122 be jokių pakeitimų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 12 už, 40 prieš atmesta. 124 už, prieš susilaikę atmesta. 7 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikę priimta. 8 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikę priimta. Devintas kompromisinis kas už. Ponas Kelamai. Mes manome, kad 114 pakeitimas neįeina į 7 kompromisinį, todėl norėtume paprašyti, kad dėl jo būtų balsuojama atskirai. Prašau, 140. 140. Pranešėjau, ar čia kažkas neaišku? Pranešėja. 140. Taip, ponė pirmininkė. 140 pakeitimas. Jį priimant, atkreipkite dėmesį į tai, kad jis yra pagrystas skaičiais, bet skirtingose tekstuose skaičiai yra skirtingi, o kompromise yra kalbama apie įgyvendinimo aukštą lygį. Aš nemanau, kad tai yra susijęs su skaičiais. Aš nenoriu, kad būtų raštas konkretus skaičius. Nenoriu, kad pono Kelamo rekomenduojamas skaičius būtų įtrauktas į tekstą, nes tai gali sukelti grėsmės visam pranešimui. E, juolab, kad skirtingose tekstuose skaičiai yra skirtingi. Na, sekretoriatas mums patikė balsavimo sąrašą ir e, kompromisinis pakeitimas e, jame kaip ir yra įrašytas. E, balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo nėra tas pats, kaip balsuoti dėl pavienių pakeitimų. Jeigu balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo, automatiškai visi pavieniai pakeitimai, kurie į jį įeina, atkrenta. Pone Munis. Dėkoju. Man atrodo, kad klaida yra sąraše. Turėjo būti parašyta 140. Man atrodo, kad šio pakeitimo turinys yra įtrauktas į kompromisinį pakeitimą, tačiau ką tik matėme, kaip 140 buvo praleistas iš pakeitimų, pa, praleistas pakeitimų sąraše. Aš noriu pasakyti, kad yra kompromisinėme pakeitime paminėtas labai didelis mirties bausmių vykdymo skaičius. Iš 700 670, kaip paskui 500 skirtingose punktuose rašų minimi skirtingi skaičiai. Jie netitinka, dėl to aš noriu, kad būtų įrašyta tiesiog daug. Ir taip mes išvengtume klaidų susijusių su statistika, su skaičiais. Ponas Kelam, aš nesutinku su pranešėja, nes šio pakeitimo prasme yra tokia, mes e, reiškiame susirūpinimą, o kompromise yra tiesiog kreipiamasi į Iranų valdžią, kad e, būtų pasirūpinta tais skaičiais. Akivaizdu, kad e, jau net ir neminint skaičių buvo mirties bausmė įvykdyta rekordiniam skaičiu žmonių. Todėl mes prašome, kad būtų balsuojama atskirai už šį pakeitimą. Jėgi. ist es denn eine Möglichkeit? Tokia galimybė egzistuoja. Bet e, čia yra įtraukta papildomo turinio. Kalbame apie Amnesty International, apie jungtinės tautas, kurios reiškia susirūpinimą, bet su, susirūpinimas nėra tas pats e, kaip e, alarmo skelbimas. EPP E, galbūt e, turėtų leisti balsuoti dėl skirtingų formuluočių. Reiškia, e, skelbia ypatingą padėtį ir e, reiškia susirūpinimą. Junktinės tautos paminimas yra Amnesty International. Mes galim dėl skaičių sutikti su pranešėja, bet kalbant apie turinį, mes galėtume balsuoti atskirai. Manau, kad tai būtų teisingas sprendimas. Pone Mūnis pirmiausia. E, ačiū ir ačiū už tokį pasiūlymą mes galėtumėm pakeisti kompromisinį pakeitimą, kuris jau aiškiai yra pasakyta ir toliau yra išreiškiamas rimtas susirūpinimas. Taip yra ir kompromisiniam pakeitime parašyta, kompromisiniam pakeitime parašyta, mes reiškime rimtą susirūpinimą. Mal der letzte Satz nun in keiner Weise im Kompromiss abgesichert ist. Na, paskutinis e, pasiū, sakinys nėra įrašytas į kompromisinį pakeitimą. Dėl tos priežasties atkreipime dėmesį į formuluotę, kurioje yra sakoma daug. Skaičius paimsime iš kelam pakeitimo ir balsuosime dėl visko, kas pakeitime nesutampa su kompromisinio pakeitimo turiniu jeigu taip elgiamės. Kas balsuoja už kelam ir visų kitų uh, pakeitimą? Kas prieš? Susilaikę priimta. Kartais pranešėjas turėtų irgi kitų atžvilgių palankiau elgtis. Sorry, I've made a mistake. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas und ist angenommen worden. Priimta. Be skaičių. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 146, kas už, kas prieš 146. Ta, tas pats atvejis kaip e, ką tik aptartasis. EPP nesutinka, kad jis jau yra įtrauktas į kompromisinį pakeitimą. It's not covered. It's was anderes. It's not covered. Įtrauktas. Todėl turime balsuoti dėl 145. Pone Munis nori pasisakyti. Dėkui. De, bendrai, kad balsuotume už viską, man e, visai priimtina, e, bet kompromisiniai pakeitimai kaip ir buvo suderinti su skirtingomis frakcijomis, bet balsavimo sąrašas, kurį mums pareigė sekretoriatas, sako, kad prieimus devintą kompromisinį pakeitimą, galime pasakyti, kad visa eilė pakeitimų yra įtraukta. Aš atsiprašau, bet sekretoriatas tą sąrašą parengė, o galutinį sprendimą priima pirmininkas. Ir aš nusprendžiau, kad yra kreipiamasi į E, jungtinių tautų specialųjį e, pranešėją Iranui dėl vizų sistemos ir tas dalykas neįeina į e, pakeitimą. Mes nesuprantam, kodėl jungtinių tautų pareigūnas gali turėti tokią teisę. Pana Salafranka. Pirmininkė. Sekretoriatas nusintė laišką politinėms grupėms, e, sakydamas, kad šis pakeitimas nėra įtrauktas ir reikės dėl jo balsuoti. Manau, kad šiuo atveju mes turėtume rimčiau traktuoti balsavimo procedūrą. Jeigu yra padaryta klaida, jeigu šis pakeitimas neįtrauktas, tai tiesiog balsuokime dėl jo, vadovaukime paprastu racionalumu. Čia yra parašyta kompromisiniam pakeitime Jungtinių tautų ypatingasis pranešėjas žmogaus teisų klausimais Irane turi būti paminėtas. EPP pakeitimas neįeina į tokią formuluotę, jo turinys neįtrauktas. Viskas labai paprasta. Galima, jeigu norit e, sakinį prailginti, uh, ir įrašyti. Tai jeigu aš teisingai suprantu, EPB pasiūlyme yra raginama, kad ES visapusiškai paremtų jungtinių tautų ypatingai pranšė dėl padėties, žmogaus teisų padėties Irane ir reikalauja, kad Iranas nedelzama suteiktų vizą tam jungtinių tautų pareigūnui, kad jis galėtų įvažiuoti į Iraną. Ar mes galim sutikti su tokiu pasiūlymu? Taip, puiku. Tada e, galime balsuoti dėl 145, kas už Kas prieš? Susilaikė. Nuspręsta. 156. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Šimtas penkiasdešimt šeštas balsuojame elektroniškai.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 157 kas už, prieš, susilaikė. 157 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 158 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 159 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 162 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. 169. 169. Ir jis įeina į kompromisą, tada pernam prie 170, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 171, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 172, už, prieš susilaikė priimta. 173, už, prieš susilaikė priimta. 173, 174 už prieš susilaikę atmesta. 176 kas už, kas prieš susilaikę. Norit patikrinti 175. Kad... Tikriname. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimą baigiame. 27 už, 29 prieš. Atmesta. 176. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Apšilas geschlossen. Balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš atmesta. 177 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 178. Belderis laimėjo prieš Kronbergą. Už prieš susilaikę atmesta. 13. Už prieš susilaikę atmesta. 14. Už prieš susilaikę atmesta. 15. Už prieš susilaikę. Tikrinkime. Die Abstimmung ist. Balsavimas baigtas. 30 už 26 prieš. Priimta. Ist in 15 angenommen worden. Taigi 15 priimtas. Tik antrolikto dalis 16 punkto. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 18 <clears throat> kas už, kas prieš susilaikė, priimta atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20, ar reikia balsuoti? Ar reikia balsuoti ar ne? Dėl 20, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Tikrinkime elektroniškai. Geschlossen? Išleisiu. Balsavimas baigtas. Priimta 29 už, 26 prieš. Toliau 21. Jis įeina, atrodo, į ankstesnius pakeitimus, nereikia balsuoti. Kitas irgi. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime. Apšimas geschlossen. Balsavimas baigtas. 31 už 25 prieš priimta. Periname prie 27, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 28, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 30, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 31, 31. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 32. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 33. Įeina. 36. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Galim ir patikrinti, aš nieko prieš. 30. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas dėl 36 baigtas. 26 už, 20, 31 prieš atmesta. 37 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 39 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 41 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Vienas, kas už, kas prieš. Norit, kad patikrintum 41? Apšliumogis kišlo. Balsavimas baigtas dėl 41. 20 už, 36 prieš. Atmesta. Prašyčiau socialistų užtikrinti, kad e, ateityje elektroninio balsavimo reikalautų parlamentaroje, ne sekretariatas. Pirmas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Trečias, už, prieš susilaikė, priimta. Ketvirtas, už, prieš susilaikė, priimta. Kas negerai? Kas negerai su antru ir trečiu? Septintas, už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už prieš susilaikė priimta, devintas už prieš susilaikė atmesta, vienuoliktas už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame elektroniškai dėl visos rekomendacijos projekto su pakeitimais. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš, pranešimas atmestas. Uh, Mr. Shaki. Mr. Shaki? Mr. Shaki? Mr. Shaki? Thank you. I mean, I wanted to make a point when we started live edit. Noriu išsakyti vieną pastabą, kai buvo nesusipratimų dėl balsavimo sąrašo. Noriu pasakyti, kad mūsų posėdžiai visada transliuojami gyvai, jie yra stebimi ir tai yra aukšto politinio lygio posėdžiai. Aš dalyvavau dėrybose, atstovavau liberalams kartu su EPP ir norėčiau, kad būtų paaiškinta, kodėl e, jie balsavo prieš. Manau, Vien tai, kad parlamentas dabar jau negali išsakyti bendro pranešimo dėl to, kaip ES turėtų elgtis su Iranu, yra nesėkmė, galvant apie mūsų politinius įgaliojimus. Mes kalbame apie žmogaus teisės karą Sirijoje, kur Iranas labai neigiamą vaidmenį vaidina. Mes teikiame pasiūlymus, kaip ES konstruktyviai gali mm, inicijuoti konstruktyvų požiūrį į Iraną ir aš visiškai nesuprantu dabar, kodėl EPP derasi ir dabar elgesi štai taip. Aš esu pasimetusi ir norėčiau, kad būtų paaiškinta, manau, kad siunčiama labai neteisinga žinia, labai svarbiu metu. Neturiu atsakymo į šį klausimą, norėjau pasisakyti kitų, dėl kito reikalo. Bet aš galiu asmeniškai jums paaiškinti, kodėl balsavimą pakeitėm. Tak. Buvo balsuojama dėl pakeitimų, kuriuos e, patikė Liuzin ir Ernst. Ir Iranas yra svarbi šalis, galvojant apie laisvą nuo brandolinių ginklų, laisvas nuo brandolinių ginklų artimuosius rytus. Tai, ką mes dabar darome, nedaro jokio didelio spaudimo Iranui. Aš nežinau, koks būtų kitų motyvas, aš asmeniškai balsavau prieš, mes turėjome pagalvoti apie tai, kad daugelis e, bals, ketino balsuoti prieš. Galbūt čia yra nesusipratimas dėl kompromiso. Toks yra mano kaip pirmininko požiūris, ponas Havit. Uh, Iš tikrųjų, mes visi galime išsakyti savo požiūrį ir pradėti labai išsame diskusiją. Aš tik galvoju, ar Aldė, APP ir kitos frakcijos komitete pritartų, kad nors mums nepavyko susitarti dėl teksto, šiandien galbūt pranešėjas ir šešėliai pranešėjai galėtų susitikti ir parengti kitą kompromisą plenariniai sesijai. Nes jeigu šis tekstas yra nepriimtinas, Tai iš tikrųjų ir jeigu dėl jo nebus sutarta, tai tikrai e, labai negera bus žinia, jeigu mes parodysime, kad neturime sutarimo dėl Irano. Ponas Alfranka, ačiū pirmininkė. Man atrodo, iš tikrųjų labai apmaudu, kad mums nepavyko pasiekti sutarimo tarp politinių frakcijų, šešėliniai pranešėjai, dėrybininkai padarė viską, ką galėjo, bet panašu, kad mūsų pačių frakcijos, frakcijų narių nepavyko įtikinti dėl sutarimo. Pirmininkas išsakė savo nuomonę mūsų požiūrio. Ta žinia, kurią mes siunčiame šitaip balsavę, yra ko gero pernelyg palanki režimui. Gaila, kad mes negalėjome balsuoti už tekstą, bet e, kaip ir ponas Hovit siūlė, mes e, esame pasirengę svarstyti naują kompromisą plenariniai sesijai. Ir manau, kad tai yra svarbus elementas, kurį galėtume aptarti parlamente. Ir Aišku, šiandien rezoliucija, dėl kurios balsavome, neatspindi tų kriterijų, kuriuos mes savo kėlėme. Ir mes iš tikrųjų turime teisę balsuoti prieš tekstą, jeigu jis netitinka tų principų, kuriuos mes akcentuojame. Mes padarėme viskas, viską, kas įmanoma, kad būtų sutarta dėl tokio teksto, kuris tiktų visoms frakcijoms, tačiau tai pasirodė nes, neįmanoma, nes šis tekstas neatspindėjo mūsų visų politinių frakcijų požiūrių ir mes pasinaudojame savo demokratinę teisę parlamente, mes buvome priversti nepritarti tekstui. Tačiau tai nereiškia, kad mes nesame pasirengę toliau dėti visas pastangas, kad būtų parengta pozicija parlamento, kuriai mes galėsime pritarti plenarinėje sesijoje. Aš tikiuosi, kad tai tikrai bus įmanoma. Kol kas mes negalime pritarti tokiam tekstui, kuris buvo pasiūlytas šį rytį ir dėl kurio buvo balsuojama. Pone Munis, ačiū pirmininkė, mes labai daug šešėlinių pranešėjų posėdžių rengiame. Ir aišku, esame nusivylę. Dėl tokios EPP pozicijos. Dėrybų metu iš tikrųjų ne, neišgirdome iš EPP, kad buvo tam tikrų prieštaravimų pakeitimams ir visam pranešimui. Pranešimas turėjo būti konstruktyvus indėlis tolesniems santykiams tarp ES ir Irano. Mes turėjome numatyti teigiamą kryptį, pasisakyti apie demokratinius prezidento rinkimus ir apie Ženevos susitarimą, išsakyti aiškę poziciją dėl kontroversiškų klausimų, kaip brandoliniai ginklai ir panašiai. Mes iš tikrųjų turime uh, konstruktyviai kalbėti su Iranu dėl regioninių konfliktų. Taigi tai turėjo būti stipri Europos parlamento pozicija. Turėjome išsakyti savo požiūrį į Irano poziciją svarbiais klausimais. Ir mes būtent taip įsivaizdavome, kad toks yra mūsų tekstas. Mes manėme, kad parengėme tinkamą visiems prieinamą, priimtiną kompromisą ir su kolegomis Strasbūrė mes e, aptarėme dar ir paskutinius pakeitimus mūsų tekstui. Taigi, iš tikrųjų, aš manau, kad mes toliau turime dirbti parlamente ir renkti kompromisinę poziciją EPP frakcija turi tam tikrų abejonių, labai gaila, kad jie anksčiau jų aiškiai neišsakė, bet bet kuriuo atveju mes galime tęsti dėrybas ir tikimės, kad pavyks mums toliau sėkmingai dirbti su šio klausimu. Ačiū. Keletas narių paprašė galimybės pasisakyti, tačiau aš manau, kad mes turėtume tęsti ir dirbti toliau. iš tikrųjų balsavimas galutinis nepavyko. Galbūt frakcijos per pietų pertrauką galėtų dar apsitarti ir tada galėtume balsuoti dar kartą, galėtų EPP pateikti savo nuomonę ir galbūt tada pavyktų rasti sutarimą. Jeigu ne, tai Na, yra kaip yra tuomet. Taip ir baigsis. Ponas Salfranka dar paprašė žodžio. Ačiū. Mes balsavome dėl šio teksto. Negalime pasakyti, kad balsavimas neįvyko. Mes balsavome ir atmetėme tekstą. Taigi savo frakcijos vardu galiu tik pasakyti, kad, e, aišku, viskas priklauso ir nuo to, ką mano kitos frakcijos, bet mes galėtume pasistengti rasti sutarimą, jeigu mes tai įstengsime padaryti, jeigu susitars visos politinės frakcijos tai tuomet galėtume pateikti tekstą plenariniai sesijai. Bet jeigu nebus pasiektas sutarimas, tai jo ir nebus. Daugelis išsakė savo nuomonę ir nieko dabar jau nebegalim padaryti, tik tai e, vadovautis tuo, kaip buvo balsuota. Mūsų frakcija tikrai yra pasirengusi aktyviai siekti kompromiso, tačiau jeigu tai neįmanoma, tai mes tik tai turėsime laikytis to balsavimo, koks ką tik įvyko. Mes tenksime tai padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų parengtas tekstas plenarniai, tekstui, plenarniai sesijai, tačiau mes negalime apsimesti, kad balsavimas neįvyko, jis įvyko ir tekstas buvo atmestas, taigi mes galime tik tai tartis dėl kompromisinio teksto, kuris būtų pritar, priimtinas visoms politinėms frakcijoms ir kuris būtų pateiktas plenarniai sesijai. Jeigu taip įvyktų, jeigu daugelis dėl to sutartų, tai taip ir įvyktų. Bet jeigu ne, jeigu konsensuso nebus, tai turėtumėm viską palikti taip, kaip yra. Tai jeigu aš teisingai suprantu, pasiūlymas būtų toks. Reikia pasistengti visoms frakcijoms sutarti dėl bendro teksto, dėl kurio būtų balsuojama kovo 31 dieną. Jeigu bendro teksto nebus, Tai klausimas tuo ir bus baigtas spręsti. Vadovausimės to balsavimu, kuris įvyko šiandien. Ar galime būtent taip sutarti? Galbūt visos frakcijos galėtų pabandyti paieškoti bendro sutarimo. Galbūt tai nėra visai įprasta procedūra, tačiau galime pabandyti taip elgtis. Ir galbūt galėtume tada teikti tekstą ne tai minisesijai Briuselėje, o balsuoti balandžio mėnesį Strasbūrė. Taigi pasistengime visi rasti bendrą sutarimą ir parengti tekstą, dėl kurio galėtume visi balsuoti. Nežinau, ar tai įmanoma, viskas dabar priklauso nuo frakcijų. Ačiū visiems. Ir dabar jau. Pereiname toliau. Naujausios žinios. Rusijos Duma balsavo dėl Krymo aneksavimo ir prijungimo prie Rusijos ir balsavo už tai, kad ES ir JAV būtų paprašyta visus Dumos narius ir, ir traukti į sankcijų sąrašą. Tai mes galim taip ir padaryti. Malas priedėlė. Šiandien iš ryto Dumos, Padnestrės Dumo pirmininkas oficialiai paprašė, kad Padnestrė būtų įtraukta į Rusiją. Tokia yra naujausia žinia. Diese Informationen, wie bah oui, je suis d'accord. Okay. Try to talk to them. If you don't mind, I, can you yeah. sit over there beside? Yeah. I, th I think we have also to say that the legal. Manau, mes taip pat turime sakyti, kad neteisėtas aneksavimas trunks dviejus, trejus mėnesius. Taigi aš manau, kad mūsų pareiga yra pasinaudoti diplomatiniais kanalais. Kągi pradėkime karą tokiu atveju. Manau, kad e, Junktinė karalystė galbūt turėtų geriau pasinaudoti pasirašytų Budapešto memorandumu. Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße in unserer Mitte Herrn Ach. Ponius ir ponai, labai malonu pasveikinti poną Ahmad Al-Džarbą, nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų koalicijos pirmininką. Pakalbėsime apie trečiasias Sirijos revoliucijos pradžios metinės. Norėtume pasinaudoti progą, kad esate šiandien su mumis ir aptarti Sirijos padėtį ir perėjimą prie demokratinės valstybės. Padėtis e, kelia didelį nerimą. Ženevos abi konferencijos nepavyko, mano nuomonė. Ir padėtis tik blogėja dėl kovos šalies viduje. Sirijos e, parlamentas nustatė tokias dalyvavimo prezidentų rinkimuose taisyklės, kad opozicijos atstovams neįmanoma juose dalyvauti. Žinoma, siekiama demokratinio perėjimo ir Reikėtų pagalvoti apie tai, ką galėtų padaryti tarptautinė bendruomenė, kad vėl prasidėtų darybos, kaip e, būtų galima daryti e, spaudimą Asado režimui, kad būtų grįžta prie darybų stalo Ženevoje. Žodis pono Aldžarba. صباح الخير شكرا لمن دعا إلى Labą dieną. Visų pirma, aš noriu padėkoti organizatoriams už tai, kad jie mus pasikvietė į šį susitikimą ir uh, E, mes šiandien kalbame apie trejus metus, e, kai pas mus prasidėjo sunkumai kovo 18 dieną. E, Sirijoje pratrūko rezoliucija. Dara. Viskas prasidėjo nuo to, kad vaikai pradėjo rašinėti ant savo mokyklos sienų ir už tai e, jie buvo sulaikyti, buvo nulupti jiems nagai ir taip prasidėjo revoliucija. Tai vyko per prieš trejus metus ir dabar ta revoliucija tęsiasi visus trejus metus. Jūs žinote, kokio masto ta katastrofa ir tragedija. Sirijoje valdančioji partija e, naudoja e, raketas, bombas, e, mėto jas iš lėktuvų. Ženevoje mes matėme, kaip pozityviai aktyvioje atmosferoje buvo ieškama politinio sprendimo, e, kuris leistų išgyventi tą pereinamąjį laikotarpį. Tačiau Bašaras Asadas e, atrodo to sprendimo e, nepalaikė. Nuo to laiko, kai e, mes dalyvavome susitikime e, Ženevoje, daugiau negu 5000 civilių žmonių buvo nužudyti. sunku suvokti, kad galėtų vykti kokios nors dėrybos tuo metu, kai taip yra žudomi e, reguliariai žmonės. Bet kokiu atveju mes e, Ženevoje posėdžiuose dalyvaujame. Kitas susitikimas svarbus įvyko Paryžiuje. Mes sutikome vykti į Ženevą, tačiau jeigu dėl darybų žlugimo yra kaltas mūsų režimas, mūsų valdymo sistema, tai mūsų draugai, mūsų sąjungininkai ES ir Junktinėse Amerikos valstijose, kurie e, sudaro tos dėrybų grupės e, centrą, šerdį, turėtų suformuoti aiškę poziciją, leidžiančią apginti civilius gyventojus ir suteikti jiems humanitarnę karinę pagalbą. Ponas Lahdar Ibrahimi, jungtinių tautų specialus įsigaliotinis Sirijai, pateikė savo pranešimą prieš tris dienas, kuriame yra parašyta, kad Zalesado e, e, valdžia turi būti atsakinga už dėrybų žlugimą. Jungtinių tautų generalinis sekretorius ponas Bankimūnas gavo tą pranešimą. Taip pat yra pasakyta, kad Bašarlo Sado kandidatūra naujai kadencijai prilyksta e, bet kokio politinio sprendimo e, menkiausios galimybės sunaikinimui. Šiandien mes kreipiamės į jūs, kad jūs žinotumėt e, šias detalės, e, šią naujausią informaciją. Mes reikalaujame ES suteikti mums e, antiraketinių ginklų, kad mes galėtume apsaugoti savo gyventojus. Jūs matote, kas vyksta Alepe Bombos sprogdinamos gyvenamosiuose namuose, gyvenamosiuose rajonuose, taip žūsta civiliai žmonės, vaikai, moterys e, arba tiesiogiai arba miršta po gruvėsiais. Todėl mes norime turėti ginklų, padarių ginklų, kad galėtume apsaugoti savo žmonės. Ir pasipriešinti tai, e, o, toms oro pajėgoms, kurias kiekvieną dieną žudo mūsų gyventojus. Jūs patys matote, kokio masto humanitarinė katastrofa Sirijoje. 200 tūkstančių žmonių jau žuvo. Jungtinių tautų organizacija pripažįsta, kad e, iškeldintų gyventojų ir pabėgėlių skaičius jau siekia 9 milijonus Sirijoje. Visa Sirijos e, teritorija yra arba visai sugriauta, arba bent jau iš dalies sugriauta. Mes e, matydami šiandienos sunkumus, e, ieškome visų priemonių sužeistiesiems išgydyti. Dide, didelė dalis e, tų žmonių tampa neįgaliaisiais, bet mes tengiamės E, daryti viską, ką galime, kad e, būtų suteikta būtiniausia pagalba neįgaliesiems ir e, sužeistiesiems. Mes daug dirbame Sirijos viduje, bandome sutelkti visas turimas, visus turimus išteklius, kad mūsų tarnybų darbas Sirijos viduje būtų efektyvesnis. Tačiau ta tragedija yra tokio masto, kad vien tik mūsų išteklių nebeužtenka. Mes kalbame ir apie humanitarnę pusę. Šiandien jau žinote, kad yra Sirijoje tokių zonų, kurios yra visiškai apsuptos ir jose negalima rasti, nėra nei maisto produktų, nei gerimo vandens. Tie Sirijos žmonės, kurie nebuvo nušauti ginklais, išnaikinti ginklais, yra marinami badu. Bašaras Adas priemė vieną įstatymą. Arba mes išaudinsime, arba badu marinsime žmonės Toks atrodo yra valdžios šūkis šiandien 21 amžiuje. O kas dar mus žudo, tai yra tarptautinės bendruomenės tylėjimas, matant e, tokią tragediją, tokio masto nusikaltimą, kuris yra vykdomas mūsų žmonių atžvilgių. Mes taip pat norime patvirtinti, kad E, mes e, bandome išnaudoti visą prieinamą humanitarnę pagalbą, tačiau šiandien reikalaujame, kad būtų priimta rezoliucija jungtinių tautų rėmose pagal septintai organizacijos veiklos statuto straipsnį, e, kad būtų galima suteikti daugiau humanitarnės pagalbos. Mes norime kad e, būtų įvestos privalomos ribojamosios priemonės pagal septintą skirsnį, kad visos e, sukarintos grupuotės kariuomenė ir, sukarinto, ir karinės užsienio grupuotės e, veikiančios Sirijoje pasitrauktų iš šalies. Sirijos e, valdžia leidžia į Siriją e, privažiuoti E, samdinių, karinių samdinių, kurie atvažiuoja e, į, įvažiavimą. Ir iš Irako daug tokių žmonių važiavo, daug Al-Kaidos e, pasiuntinių pateko į Irano teritoriją. Irako islamiškosios valstybės ir jį supančių valstybių teroristinių organizacijų atstovai pateko į mūsų šalį. Mes ten bandome apsiginti nuo tų grupuočių, bet jie naudojasi e, savo pačių valdžios teikiamą logistinę pagalbą. Mes e, su šiomis teroristinėmis organizacijomis jau keturis mėnesius e, kovojame ir mes išlaisvinome Alepą, Idlebą, Direzor. Mes e, galėjome, būtume galėję kovoti ir galbūt laimėti prieš tokias teroristinės organizacijas, e, bet jas e, tarsi dengia e, oficialioji valdžia. Mes kovojame su šios teroristinės organizacijos, kuri yra Al-Qaidos filialas veiksmais ir Irako, Irano ir Hezbollah samdomi teroristai veikia mūsų teritorijoje. Dabar kalbame apie tikrą karą tarp tų, su tomis trijomis grupuotėmis. Mes norėtume, kad būtų pasinaudotos teisinės priemonės, kad būtų suteikta besąlygiška karinė ir humanitarinė pagalba Sirijai. Mes čia atvykome tam, kad parodytume, kokie yra mūsų poreikiai ir kad jums pasakytumėme, kad uh, E, norime, jog ES būtų mūsų pusėje per šį e, gyvybė pavojingą laikotarpį. E, Sirijos nacionalinės koalicijos gretose mes norime sukurti demokratinę valstybę, kur dauguma gali bendradarbiauti su opozicija, kur vyriausybė gali apsaugoti mažumas moteris, kur uh, valstybė gali garantuoti Sirijos gyventojų laisvę. Ačiū. Much, uh, Mr. Dėkuoju ponui Aldžarba už šį pareiškimą mūsų komitete ir dabar norėčiau steikti galimybę kolegoms įsakyti savo pastabas ir klausimus. Pirmiausia, ponas Hovit. Ačiū pirminkė. Labai malonu matyti Jūs, ponia Aldžarba, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Nemanau, kad galėtume sakyti, kad e, tarptautinės bendruomenės reakcija į krizę jūsų šalyje buvo pakankamai veiksminga ir mes e, žavimės e, jūsų pastangomis, reiškime jums solidarumą, bet kuriuo atveju. Norėčiau pateikti jums kelis klausimus. Mes visi stebime tai, kas vyksta ir tikimės, kad uh, jūsų pastangos apsivainikuos sėkmės. Noriu pasteirauti, kokia yra jūsų nuomonė apie įvykusias dėrybas, apie e, galimus jų rezultatus, apie būsimas diplomatinės pastangas. Kaip manote, kodėl iki šiol nepavyko pasiekti sėkmingų rezultatų. Antra, kalbant apie jūsų opozicinių jėgų koalicijos pastangas ir ES parmą mes nenorėtume kritikuoti jūsų asmeniškai, bet manau, kad vienas iš sunkumų yra tai, kad opozicija yra įvairi nebūtinai pakankamai gerai koordinuota tam, e, kad iš tiesų būtų einama link e, sėkmingo perėjimo prie naujojo gyvenimo jūsų šalyje. Bet kuriuo atveju noriu palinkėti jums ir jūsų kolegoms sėkmės, galbūt norėsite tai pakomentuoti ir mums būtų įdomiausia išgirsti, ar diplomatija ar finansinė parama ar kitokia logistinė parama, kurią jums teikiame, e, yra pakankama. E, šįryt e, kalbėjote apie ginklus ir žinoma Tai e, irgi yra svarbus aspektas, bet kalbant apskritai apie mūsų teikiamą paramą, ar jūsų nuomonė ji yra pakankama. Ir taip pat e, tikiuosi, kad e, galite atvirai su mumis kalbėtis apie džihado atstovus ir Manau, kad visi šiuose rūmuose būtų jums dėkingi, jeigu kalbėtumėte atvirai, nes daugelis mūsų baiminasi dėl tų e, labai smurto linkusių žmonių, kad jie bus pakeisti kitais tokiais pat žmonėmis ir norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie tai ir žinoma esame jums dėkingi ir iš anksto dėkuoju už visus jūsų atsakymus. Ačiū, ponui Hovit, dabar suteiksiu e, e, žodį poniai Šake. Ačiū. Ieškoma sprendimų e, ir žinoma, tai yra labai sudėtinga, bet kuriuo atveju labai palankiai vertinu galimybę asmeniškai su jumis pabendrauti ir noriu pastirauti, ką manote apie galimus Ženevos procesų rezultatus ir jūsų vaidmenį šiame procese. Taip pat noriu pastirauti, apie galimą Irano vaidmenį. Yra žmonių, kurie mano, kad sprendimo negali būti be Islamo Respublikos um, aktyviai remiančios Hezbollah kovotojus, Asado režimą. E, yra ir kitų, e, kurie mano, kad tai tik apsunkins padėtį. Norėtume išgirsti jūsų nuomonę. Taip pat norėčiau pastrauti jūsų nuomonės. Uh, apie tai, kokiais mastais auga islamistų džihadistų grupės, kaip jos tarpusavėje konfliktuoja, kas bus po poros mėnesių, nes jau yra akivaizdu, kad negalima kalbėti apie vieną džihadistų bloką, kad yra dar žiauresnių, radikalesnių grupių. Ir labai gerai suprantame, kad uh, Sirijos žmonės yra sužlugdyti tų konfliktų tarp režimo ir opozicijos bei tų ekstremistų, kurie nekūrė demokratinės visuomenės. Mums tai kelia didelį nerimą. Europos Sąjunga aktyviai vykdo humanitarinės programas, teikia humanitarinę pagalbą ir labai liūdna matyti, kiek daug Sirijos žmonių priklauso dabar nuo tos humanitarnės pagalbos. Gal galėtumėte papasakoti, um, kokių priemonių uh, užtikrina opozicinės jėgos, kad žmonės galėtų pasinaudoti tą humanitarinę pagalbą. Manau, kad tai būtų svarbiausi klausimai. Galbūt galėtumėte išsakyti ir a, e, savo nuomonę ir apie kitas šalis, apie Turkiją, Jordaniją, Libaną, humanitarinės pagalbos kontekste. Mums tai būtų labai įdomu taip pat išgirsti, nes galbūt per tas šalis galbūt galėtume e, perorientuoti savo programas, jeigu tai būtų būtina. Ačiū. Dėkoju ponai, poniai Šakė, dabar ponas Atkins. Ačiū pirminkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Aldžarbą lankantis čia. Britanijoje sakoma apie įvairias politinės nuomonės, kad kitaip tariant, kad kaip jau buvo pasakyta, kad um, tie, kas galėtų būti jūsų natūralūs sąjungininkai, um, taip pat uh, yra um, kitokia opozicinė jėga. Aš uh, norėčiau grįžti prie to, ką jūs minėjote. Manau, kad uh, tikrai reikia elgtis labai griežtai ir labai aktyviai. Pastaruoju metu pastebėjome, žinoma, kad Rusija Sirijos kontekste mm, remia ne, nesikišimą e, ir e, šįryt kaip tik e, girdėjome, kad svarbu pastebėti Kinijos poziciją Ukrainos atžvilgiu. Taigi, turint omenyje saugumo tarybos problemas dėl Sirijos ir Rusijos. Norėčiau pasitirauti, kaip reikėtų vertinti dabartinę Kinijos poziciją. Jeigu norėtume išeiti iš tos dėrybinės aklavietės, reikia pagalvoti apie tai, kaip tai padaryti ir e, šiame kontekste norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie Kiniją. Ačiū ponui Atkins, e, e, dabar ponas Puderink, ačiū ponui Aldžarba. Dėkuoju, kad atvykote. Tai, ką Jūs sakėt, mums visiems padarė didelį įspūdį. Asmeniškai norėčiau pasakyti, kad Asado režimas turi išnykti, nes jis tikrai nežada taikos Sirijos žmonėms. Bet neaišku, kuo jis bus pakeistas, gali būti dar blogiau. Asadas e, tikrai yra padaręs daug širpių dalykų, bet e, krikščionis iki šiol e, galėjo praktikuoti savo tikėjimą Damaske. Mačiau to išraiškų, ne visur gali tai matyti. Taigi n, kyla klausimų dabar dėl religinių mažumų Sirijoje, kaip joms sekasi susitvarkyti su padėtimi. Ir jeigu jūsų koalicija laimės, galų gale kokia bus tuomet e, krikščionių mažumos padėtis. Ačiū, ačiū Jūsų pristatymą labai įdėmiai klausiausi ir supratau, kad jūsų nuomonė galutinis sprendimas turi būti politinis sprendimas, bet ne karinis sprendimas šios krizės sprendimas ir aš norėčiau išgirsti patvirtinimą, ar aš teisingai supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Ar tai galėtų būti karinio pobūdžio sprendimas, ar vis dėlto tik politinio pobūdžio sprendimas. Jeigu manote, kad geriausia išeitis būtų politinis sprendimas, mano antrasis klausimas būtų toks kas jūsų nuomonė ir yra tas politinis sprendimas, kuris būtų realistiškai gyvendintinas ir tvarus. Mums būtų labai svarbu žinoti jūsų e, vertinimą, jūsų nuomonę šiuo klausimu. Na ir paskutinis mano klausimas. Jūsų nuomonė, kokios yra svarbiausios kliūtis, e, su kuriomis teko susidurti iki šiol ir dėl kurių e, Ženevos procesas neleido uh, parinkti tokio politinio sprendimo, kuris jūsų nuomonė būtų tinkamas. Ačiū ponu Severinui ir paskutinis kalbėtojas ponas Landsbergis. Like, for... Ačiū, ačiū Jums už pateiktą informaciją, iškeitimąsi nuomonėmis. Norėčiau pasiteirauti yra, ar yra kokia nors pažanga kovojant su Asado nusikaltimais e, žmonijai. Kalbant apie civilių pasipriešinimą režimui, e, civilių žudimą, vaikų, moterų žudimą, kur e, tarptautinis tribunolas, kur kreipimasis į jį Jeigu natūrales priemonės blokuoja saugumo taryba ar jeigu jos yra blokuojamos kitur, manau, kad bent jau opozicija Sirijoje negali likti nuo šali. Kaip jūs leidžiate tai? Rusija pridengia tuos um, Asado režimų nusikaltimus, bet Rusija ir pati jau yra visiškai susikompromitavusi neototalitarizmo kontekste, bet uh, kalbant apie tuos nusikaltimus žmonijai, cheminių ginklų naudojimą prieš civilius, prieš vaikus, kaip yra su šia padėtimi. Ačiū ponui Landsbergiui. Pone Aldžarba yra dar vienas e, narys paprašęs žodžio, ponas Tanok. Ačiū pirminkė, maždaug prieš dviejus metus viešai rūmuose e, prašiau e, paskelbti skrydžių draudimo zoną ir siekiau pažangos įgyvendinant strategiją, bet dabar norėčiau pateikti klausimą. E, turint omenyje tai, kad Rusijos statusas tik blogėja pastarųjų metų atšvelgiant į jos elgesį Ukrainos atžvelgiau, ar jūs nuomonė tai turi kokį nors svarbų poveikį e, Vašingtono ar Europos sostinių e, sprendimams kalbant apie Rusijos paramą Asado režimui, pavyzdžiui, kalbant apie tą skrydžių draudimo zoną, e, bombų naudojimas yra ypač žiaurus, nes yra žudomi civiliai jūsų šalyje ir man buvo pasakyta, kad amerikiečiai su, su visais savo pajėgumais, e, visomis savo technologijomis galėtų rimtai pakenkti Asado e, režimui jeigu būtų politinės valios tą padaryti. O dabar e, Rusija ir anksčiau rėmė tą barbarišką Asado e, režimą, tačiau galbūt dabar galėtų atsirasti naujos valios daryti didesnį spaudimą Asado režimui, kad jis grįžtų prie darybų stalo. Ačiū ponui Tanok, dabar žodis ponui Aldžarba, prašau atsakyti į jums pateiktus klausimus ir komentarus. Šukran eh, lėseidatų sėdę ledinę. Eh, Labai ačiū ponios ir ponai. Dėkuoju visiems, kurie pateikė klausimų. Pirmiausia, klausimas dėl tarptautinės bendruomenės ir Europos reakcijos į krizę. Ar tokios reakcijos pakanka? Ne, nepakanka. Jūs patys matote, kad jos e, neužtenka, matėte, kokio masto yra e, humanitarinė katastrofa, kokio masto yra e, įmamasi priemonių, kalbama apie saugumo e, karinę katastrofą. Žinome, kad ES turėjo e, susiformavusi aiškę poziciją. Mums e, tai yra susiję su laisvės išlaisvinimu, e, taip pat ir ištikimybės deklaravimu. Mes turime suprasti, kad esame ištikimi ES ir mes tai pripažįstame. Jūs savo ruoštų tą patį padarėte, tačiau to nepakanka. Buvo pateikta nemažai klausimų dėl Ženevos proceso. Aš e, pabandysiu atsakyti vienu uh, e, įpu. Kodėl žlugo Ženevos procesas, o taip atsitiko, žinome. Žinodami, e, kad Sirija valdo nusikaltelių e, administraciją, e, galime lengvai suvokti, kodėl mes nesutinkame su taikiu sprendimu. Tai yra režimas, kuris savo žmonės žudo raketomis. Tai yra ne tik E, paprastų įprastinių karinių priemonių prieš savo žmonės e, vartotojas, naudotojas, bet net ir cheminių priemonių, cheminio ginklo naudotoja. Mes priėmėme tarptautinę rezoliuciją dėl cheminio ginklo atsisakymo, ji yra patvirtinta. Tačiau, paraleliai kalbėdami, ar mes galime leisti, kad visi klasikiniai konvenciniai ginklai būtų panaudoti prieš Sirijos žmonės – E, tarsi atsakant į tai, kad cheminis ginklas yra uždraustas, bet tada perinama prie konvencinių ginklų naudojimo ir e, Sirijos žmonės yra žudomi kiekvieną dieną. Grįžtu prie Ženevos. Jos tikslas buvo sukurti pereinamąją vyriausybę ar E, pereinamosios valdžios grupę, kolegiją, kuri stebėtų rinkimus, kuri žiūrėtų, kaip yra atstovaujama kariuomenė, civiliai žmonės ir per pusantrų metų e, būtų įvykdomas e, tarsi perėjimas link demokratijos per demokratinius rinkimus. Taigi, tai iš tikrųjų būtų instancija, kuri užtikrintų tikrą um, dikta, perėjimą nuo diktatūros prie demokratijos Ir tokiu būdu e, būtų pasiektas susitarimas ir tarp valdančiosios partijos ir tarp opozicijos. Ir amerikiečiams, ir europiečiams, ir rusams mes aiškiai sakėme, kad e, toks režimas, kokį mes turime dabar, nesutiks su tokios pereinamosios instancijos sukūrimu, nes režimo tikslas yra šūkis yra toks arba Asadas, arba mes sudeginam valstybę. Nėra alternatyvų, nėra politinio sprendimo numatyta. E, šis valdantysis režimas niekada nesutiktų e, su tokia e, vyriausybė, kurioje nebūtų atstovavimas Asadas. Kitokios pozicijos laikėsi rusai ir mes su, su jais sustikome Ženevoje, bet e, turime aiškiai žinoti, kad e, Ženevos e, procesas niekada nesibaigs politiniu sprendimu. Žiniasklaidos lygmenių mes tarsi ir pasiekime pergalės, nes pirmosios Ženevos konferencijos rezoliucija buvo priimta, mes su ja sutikome, ir sakėme, kad turi būti rastas e, taikus sprendimas. Kariuomenė buvo e, sugražinta į kareivines ir žmonėms buvo suteikta teisė taikiai dalyvauti demonstracijose. Tai e, išplaukė iš e, diskusijų vykusių per pirmąją žinios konferenciją. Mes su tą rezoliuciją sutikome. E, per antrąją Ženevos konferenciją. Mes parodėme, kaip mūsų režimas laikėsi pažadų, kuriuos Bašalas Isadas buvo pasirašęs ir Sirijos užsienio reikalų uh, ministras e, savo kalboje kreipėsi tik į savo prezidentą, o mes kreipėmės ir savo pasiūlymus orientuojame į visą pasaulį ir į Sirijos žmonės. Mes norime, kad būtų rasta e, e, griežta pozicija mūsų režimo atžvilgių. Mes vykome į Ženevą, sėdėjome prie to paties stalo su valdančiaja e, partija. Ir mes e, puikiai žinome, kad mūsų žmonės E, Sirijos žmonės nesutinka su tuo, kad mes sėdėtume prie vieno stalo su Sirijos e, valdančiojų režimu ir su jais dėrėtume, bet mes tai padarėme. Pone parlamentarė, kuri kalbėjo apie santykius tarp skirtingų uh, Um, organizacijų ir integristinių integracijai palankių jėgų turėtų žinoti, kad važiuodami į Ženevą mes tarėmės su visomis mus palaikančiomis grupėmis, organizacijomis ir visos tos grupės mus įgaliojo jų vardu kalbėti. Mes e, į Ženevą vykome nusiteikę tvirtai, e, turėdami jų paramą mes e, turėjome teisę atremti ugnį. Tai, kas įvyko Ženevoje, iš esmės reiškia, kad mūsų valdantysis režimas atmetė visus mūsų bandymus užmėgsti diskusiją ir paminė viską, kas buvo nuspręsta per pirmąją Ženevos konferenciją. Taigi tiek aš galiu pasakyti apie Ženevą. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie būtinybę pagalvoti apie tai, kas bus po Ženevos. E, čia galėtume suorganizuoti kitą konferenciją, bet mano e, nuomonė e, ta konferencija, tokia diskusija būtų be atgarsio. Trečias klausimas buvo pateiktas dėl terorizmo.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 Ką mes galėtumėm pasakyti dėl ekstremistų? Mūsų pozicija yra labai aiški. Mes e, jau sakėme, kad e, ekstremistai ateina iš e, laisvos Sirijos, iš mūsų išlaisvintų zonų. Kai kurios iš tų zonų daugiau kaip metus jau kariauja su ekstremistais viduje. Ekstremistus galėtume suskirstyti į dvi grupės. Tuos, kurie išėjo iš Sirijos kalėjimų, valdančiosios partijos kalėjimų, tie, kurie išgyveno e, sudėtingą e, gyvenimą, buvo Irake, e, kai amerikiečiai ir Britai ten vykdė karinius veiksmus ir e, jie patys e, kariavo prieš juos. Tie kaliniai dabar yra išlaisvinti ir vykdo smurtinius veiksmus Sirijos viduje. Antroji kategorija yra ekstremistai, teroristai iš išorės. Tai dažniausiai yra Al-Qaidos nariai. Netgi turime nemažai teroristų atvykusių iš Europos. Reikėtų, kad mes visi, kad jūs visi suprastumėte, jog mes kovojame, būtent mes kovojame su tais ekstremistais. Režimas tuos ekstremistus dangstė, jis pats vykdė smurtinius veiksmus, o mes visuomet vykdėme karą prieš tuos ekstremistus. Mm, iki praėjusių metų pabaigos mūsų kovotojai pradėjo labai žiaurę kovą su tais e, Irako Islamiškosios Respublikos ir Libano ekstremistais Alepe, e, Aisor ir kitur. Tas karas, e, kurį mes pradėjome prieš ekstremistus, paveikė mus visus Tame kare žuvo daug e, kankinių um, nuo teroristų ir ekstremistų rankos savo kovoje. Mes e, taip pat stengiamės kovoti su rusais, kurie atrodo esantis geriausi mūsų režimo bičiuliai. Ir e, kovodami su terorizmu mes nesame jų pusėje galiu pasakyti, kad mes, sirai ir jūs, Europos Sąjunga, turime kovoti su tomis teroristinėmis organizacijomis, būtent su Irako ir Libano islamiškosiomis grupuotėmis ir su Asado e, režimu, jo korumpuota šeimininė valdžia kuri e, yra atsakinga už visus smurtinius veiksmus ir kuri dar labiau skatina Sirijoje e, ginkluotus veiksmus. Mes e, turėtume kalbėti apie mažumas ir apie krikščionis. Aš pats esu iš e, tokios e, valstybės dalies, kur didelė dalis yra krikščionis. Esu iš Kamšly miesto. E, Ten yra įvairių e, pakraipų krikščionių. Ta miestą pastatė prancūzai 1929 metais ir ten randame ir katalikų, ir protestantų, ir uh, stačiatikių. Šiame mieste yra ir asirų e, palikuonių daug. Mano šeima draugiškai sugyveno su visais tais krikščionimis tame mieste. Taip buvo dar mm, nuo senų laikų, dar prieš Bašaro Asado gimimą. Aš pats ėjau į protestantų mokyklą ir ten baigiau savo mokslus. Nuo pradinės e, mokyklos iki vidurinės aš mokiausi krikščionių e, valdomoje mokykloje. Katalikų mokykloje. Mano mokytojai tuo metu, tuo metiniai mano mokytojai dar tebe gyvena Sirijoje ir aš iki šios dienos palaikau ryšį su jais. Gyvenome regione, vietovėje, kurioje nebuvo žmonės skirstomi į arabus, krikščionius, musulmanus ar kitos. E, tai buvo ramus, taikus regionas. Prieš Bašarą Alasadą krikščionys e, sugyveno su kitomis grupėmis taikiai. Taigi, kas dabar vyksta? Ar nebeliko e, bažnyčių, nebeliko kryžių? Po to, kai prancūzai 46 metais pasitraukė, iki pat 70 metų krikščionis turėjo ypatingą statusą. E, jie labai sklandžiai sugyveno su musulmonais, buvo užtikrinta absoliuti taika, buvo su karintų teritorijų, bet demokratija dominavo. Krikščionės e, buvo traktuojami taip pat kaip musulmonai. Tarp krikščionių buvo ir prie parlamento pirmininkas, kurį aš puikiai pažįstu, Said Sak. Jis e, buvo ortodoksų atstovas ir e, tai buvo labai puikus uh, simbolis taikiai Sirijai. Siras krikščionis, gyvenęs visą gyvenimą Sirijoje ir priklausęs e, grupuotėj, kuri pasisakė prieš Prancūzijos e, valdymą Sirijoje. Sirijos ekonomistas Antaki taip pat yra krikščionis, jis paliko nepaprastai didelį anspaudą Sirijos istorijoje. Aš pats e, buvau mišiose praėjus septyniems metams po revoliucijos, jau e, į tas mišes per Velykas, per didįjį sekmadienį ir kalbėjausi su Asirų patriarchu, su katalikų kunigais, norėjau juos pasveikinti su šventėmis. Toks yra mūsų gyvenimas, Tai neturi nieko bendro e, nei su Bašaru, nei su kitais. Suprantame, kad e, krikščionys e, suvaidino svarbu vaidmenį Sirijoje, jie buvo u, žemdirbiai, jie aktyviai dirbo ir pramonės srityje, Didžioji dalis e, krikščionių dabar emigravo į Kanadą, į Junktinės Amerikos valstijas, į kitas valstybės ir tai vyko daugiausia per devintąjį dešimtmečių. Todėl supraskite, kad dabartinė valdančioji klika yra melagiai, jie nei kiek nekreipia dėmesio nei į mažumas, nei e, į kitas jautresnės grupės, nėra jokios demokratijos. Mes kalbame apie valstybę, kuri turi gerbti įvairovę, kuri visuomet turėjo kovoti, siekia kovoti už terorizmą ir apsaugoti įvairovę Sirijos e, e, skirtingų gyventojų mozaiką. Toks turi būti šiuolaikinės Sirijos vaizdas, paveikslas, bet tų mažumų Sirija neišgyventų. Tačiau aš matau, kad e, valdantysis režimas imasi propagandinių priemonių, kad e, vakariečiai pasiduotų jų melui. Tai yra melas, tai yra juodas humoras, tai ką jie daro. E, maž, visos mažumos turi būti apsaugotos, jeigu yra problemų, jeigu yra numetama raketa, tai žūsta visi ir mažumų ir daugumų atstovai. Mes tą galime patvirtinti čia, būtent dabar, e, mes esame baisaus nusikaltimo liudininkai. 11 tūkstančių kalinių buvo nužudyti tam pačiam kalėjime. Jūs galite įsivaizduoti, kaip tai atrodė. O praėjo jau 48 e, valandos po Ženevos konferencijos. Klausimas dėl Kinijos. Mes e, susitikome su Kinijos atstovais Montriu, su jais pasikalbėjome, o po to aš e, individualiai susitikau su Kinijos užsienio reikalų ministru. Tai buvo labai naudingas susitikimas. Jis pasakė, kad supranta padėties sudėtingumą ir išsakė savo požiūrį į opoziciją ir į tironiją. Jis taip pat sakė, kad Albašaro e, prezidento kalba buvo klaidinga, labai prasta. Tuo tarpu opozicijos pasakyta kalba buvo labai konstruktyvi, joje buvo raginama, kad e, tarptautinė bendruomenė apsilankytų oficialiai Sirijoje. Taip pat mes buvome pakviesti atvykti į Kiniją. Taigi galiu patvirtinti, kad mes palaikome labai gerus santykius su Kinija. Klausimas dėl Irano. Irano atstovai buvo pakviesti į pirmąją Ženemos konferenciją. Ji buvo priimta priimtas pirmasis e, Ženevos komunikatas. Tačiau jeigu e, viena ar kita šalis atsisako patvirtinti pirmosios Ženevos e, konferencijos komunikatą, tai mes nieko negalime padaryti. Taip atsitiko Irano atveju. Iranas dalyvavo Sirijoje organizuojant smurtinius veiksmus. Hezbollah yra teroristinė organizacija. Ji pati nenori lysti į Siriją, tačiau ji yra spaudžiama Irako, ji bijo Irako tam tikrų jėgų. Ir apskritai turime pripažinti, kad Hezbollah arabų pasaulyje yra labai nepopuliari. Sirijos kare Hezbollah e, dalyvavo e, stovyklą priešininkų pusėje ir nei kiek ji nepaisė pirmosios Ženevos konferencijos deklaracijos. Jeigu Iranas e, padėtų mūsų valstybei, mes jį sveikintume ir tikrai priimtume jo indėlį. Tačiau pirmiausia reikia, kad Iranas padarytų tai, kas iš jo reikalaujama. Hezbollah turi išvesti savo pajėgas iš Sirijos, Iranas turi priimti pirmosios Ženevos konferencijos deklaraciją, o kitaip mes pasisakysime prieš Irano dalyvavimą Ženevos susitikime. Buvo pateiktas santykinis e, klausimas susijęs su opozicijos pajėgomis, ar mes jas kontroliuojame. Be abejo, kontroliuojame. Į Ženevą atvykome iš dalies turėdami tų praktiškai veikiančių pajėgų įgaliojimus. Ir esame absoliučiai pasirengę suteikti paramą visoms išlaisvitoms zonoms. Kovotojų vietoje reakcija – buvo mūsų ginklas kovoti su terorizmu ir su valdančiojų režimu. Ir mūsų kovotojai gali e, labiausiai padėti e, Sirijos viduje esantiems žmonėms. طبعا تكلمنا عن جنيف انه العقبه الرئيسيه هي النظام وعناده. كلبيه في جنيف mūsų režimo užsispyrimas yra pagrindinė kliūtis Ženevos dėrybose. Mes pateikėme, man buvo pateiktas klausimas, ar galima ieškoti karinio sprendimo. Be abejo, kad ne. Sprendimas turi būti politinis. Sprendimas turi būti politinis. Bet čia mes kalbame apie dvi paraleles – karinę poziciją ir polinę poziciją. Ir jūs puikiai žinote, kad jeigu mes nedarysime labai griežto spaudimo valdančiam režimui, nebus rasta politinio sprendimo. E, tada, kai buvo panaudotas cheminis ginklas, apie ką sužinojo visas pasaulis, aš susisiekiau su užsienio reikalų ministru um, ir su Junktinio Amerikos valstijų uh, E, atstovu Johnu Kerry, taip pat su Prancūzijos, Britanijos e, atsakingais pareigūnais. Ir mes žiūrėjome, tarėmės, ką jie galėtų padaryti. Ar galima imtis karinių priemonių nubausti Siriją už cheminio ginklo panaudojimą? Ar galima užkirsti kelią cheminio ginklo įsigijimui? Tai buvo įrodymas, kad valdantysis režimas e, kalba tik tai jėgos kalba. Ir toliau taip bus. Ir dabar matome dvi paralelinės e, veikimo linijas - politinė linija ir karinė linija. Karinė pusiausvyra praktikoje turėtų būti koalicinės opozicijos pusėje. Kitaip mes nerasime politinio sprendimo. Mes pasisakome už politinį sprendimą, trečdalis mūsų valstybės yra visiškai sugriauta. Reikia labai greitai sugrįžti prie politinio sprendimo. Tačiau reikia, kad mes e, turėtume savo rankose e, galios neutralizuoti Sirijos e, oro pajėgas. Jeigu bus padarytas tikras e, e, išpolis prieš Damasko miestą, Ir jeigu bus daromas pakankamas spaudimas Damasko valdžiai, tada galbūt rasime politinį sprendimą. Be to turime siekti visi. Mes turime patikinti visus, kad e, nereikia būti naiviems ir kažko tikėtis. Kai ginklai patenka į teroristų ir ekstremistų rankas Sirijoje, mes turime turėti priemonių kovoti su tais teroristais ir ekstremistais. ekstremistai ir teroristai negali būti dėmesio centre. Tikrieji revoliucionieriai išstoja prieš bašadą e, turi būti labiau pastebimi e, praktiškai. Mes kalbame jau apie karą prieš e, Irako islamišką respubliką. Mes negalime išduoti savo rezoliucijos, revoliucijos. Mes esame atsakingi už tai, ką sakome, ką deklaruojame. O kai kalbame apie rinkimus, turime reikalauti, kad jie būtų tikri su urnomis ir mes tokį pasiūlymą remsime. Turime kalbėti apie skirtumus skirtumus ir uh, E, tarptautinė bendruomenė, jeigu ji reikalaus, kad rinkimų rezultatai būtų skaičiuojami iš tikrų urnų, tada mes būsime labai patenkinti ir vertinsime tai kaip tikrą demokratinį procesą. Tikras politinis sprendimas turi dominuoti. Mes sutinkame su Ženeva Mes sutikome su vienos instancijos sukūrimu, kurie veiktų e, kaip perinamojo laikotarpio instancija, jai pritartų, e, jos egzistavimui pritartume ir mes, ir valdančysis režimas, ir jis padėtų, ta instancija padėtų pereinamųjų laikotarpių sukurti tikrą Siriją, kuri būtų įtvirtinta po demokratinių rinkimų. نحن eh, في سوريا كما قلنا أن حجم الكارثة كبير Kaip mes jau sakėme, Sirijoje susidurėme su humanitarinė katastrofa. Oro embargas nėra numatytas išskirtinių zonų sukūrimas nebūtų prognozuojamas sprendimas. Mes to prašėme, kai konfliktas buvo tik prasidėjęs. Tarptautinės bendruomenės e, tylėjimas, susitaiksime su padėtimi tik pablogino padėtį. Šiandien mums reikia ginklų, kad galėtume atremti e, oro pajėgas, kurias e, valdo valdančioji E, klika dėl humanitarnės pagalbos. Jūs matėte, kiek daug žmonių buvo nužudyta, kiek kalinių buvo nužudyta, o kiek dar žūsta žmonių už kalėjimų ribų, kiek moterų ir kiek vaikų. Moterys šioje revoliucijoje Sirijoje atlieka itin svarbu vaidmenį, jos galėtų būti vertinamos kaip herojiškos veikėjos. Be bejonės mes e, negalime e, įvertinti pakankamai moterų atliekamos vaidmens. Sirijos pietuose lankiausi Daharos mieste, e, kai mūsų revoliucija tik prasidėjo. Aš pats dalyvavau musulmoniškosios šventės maldoje. Per tą vizitą susitikau su uh, moterimi, kuri ant rankų laikė uh, vaiką, kurio kojos buvo sulaužytos. Ta moteris man pasakė, aš turiu du vaikus ar tris vaikus, kurie jau žuvo kaip kankiniai. O ketvirtasis vaikas e, yra sužeistas. Tokia yra demokratijos kaina. Tai yra tikra istorija, kurią aš jums dabar pasakoju. Ta moteris sutiko su tuo, kad žūtų jos vaikai už mūsų valstybės ir jos laisvę. Tokį vaidmenį vaidina Sirijos motinos moterys. O kalbant apie demokratiją, aš tapau mūsų koalicijos pirmininku po įvykusių rinkimų. Mes bandėme parodyti pavyzdį. Mes turime pirmininką, pirmininko pavaduotoją, generalinį sekretorių, politinį komitetą. Ir viskas pas mus yra, vis, visos pareigybės pas mus yra demokratiškai išrenkamos. Mes norime, kad toks pat principas būtų pritaikytas ir kitur, kai ypač, kai e, rengsime naują Sirijos konstituciją. Aš e, bandžiau atsakyti visus man pateiktus klausimus. Čia mes kalbame apie unikalią galimybę, kurią aš turėjau susitikti su Europos parlamento užsienio reikalų komiteto nariais, tai yra Europos parlamento komitetas, su kuriuo mes glaudžiausiai palaikome ryšį, nes norime, kad jūs būtumėte uh, mūsų pusėje, o ne Lasado pusėje. Europa visuomet buvo nukentėjusiųjų pusėje. Europa niekada neremė budelių ir niekada jų nerems. Bent jau taip mes tikimės. Ačiū. Herzlichen Dank, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ačiū. Ačiū labai už Jūsų pasisakymą šiandien. Mes tikrai jūsų pusėje. Bet kartais dėje atrodo, kad mūsų rankos surištos ir mes esame bejėgiai, bejėgiai prieš tą situaciją, kuri dabar vyksta jūsų šalyje. Matome, kiek pabėgėlių, kiek žuvusių. Uh, Neseniai buvau Libane. Vienas milijonas pabėgėlių iš Sirijos yra tokioje mažoje šalyje kaip Libanas. Daugybė šeimų, moterų su vaikais, moterų, kurios nežino, kur yra jų vyrai ir jos atsirdūrusios ten vienos su vaikais. Taigi iš tikrųjų tai yra didžiulė humanitarinė katastrofa. Ir mes tikimės, kad kaip įmanoma greičiau bus rastas taikus sprendimas, kad žmonės gyventų taikiai ir ramiai jūsų šalyje. Mes to jums ir linkime.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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Ponios ir ponai. Siūlau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Mes dabar keisimės nuomonėmis su ES delegacijos Egipte vadovu Jamesu Moronu dėl padėties Egipte. Egipte susidarė ypatinga padėtis, padėtis susijusi su naujosios konstitucijos rengimu. Naujojo konstitucijoje yra daug svarbių ir teigiamų dalykų, mano nuomonė, klausimas, kaip viskas bus įgyvendinta ir politiniu požiūriu, ir atsižvelgiant į žmogaus teisės, ir ar naujoji konstitucija iš tikrųjų galios visa, ar realiai jos bus laikomasi, ar tai bus tik e, toks gražus fasadas. Žinome, kad e, prezidentui Morsi nepavyko. pateisinti ekonominių ir demokratinių lūkesčių siejamų su juo. Ir jis atstovavo tik vieną šalies gyventojų dalį Dabar mes tikimės, kad pereinamojo laikotarpio vyriausybė nepadarys daugiau klaidų. Manau, kad dabar reikia pasirinkti šaliai kelią į demokratiją ir įstatymo viršienybę. Tai yra šalis, kur mažumos, taip pat ir krikščionių mažuma, turi turėti savo vietą, bet padėtis dėja man atrodo, pablogėjo dėl. Taip pat ir dėl e, padėties Persų įlankos šalyse ir Saudo Arabijoje musulmonų brolyje, kai kuriuose šalyse paskelbta teroristinė organizacija ir dabar mes turime užduoti savo klausimą, koks yra būtent šio fakto pripažinimo poveikis. Egipte įmamasi smurto veiksmų prieš e, gyventojus ir mums aktualu, kokia bus e, toliau padėtis. Taigi, jūs vadovai. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems gerbiami parlamento nariai, ponai ir ponios. Aš pasistengsiu supažindinti jūs su padėtimi, kaip mes ją vertiname dabar, kas vyksta kaire. Kaire dangus giedras, dažniausiai tokiu metu ir dabar taip yra. Na, kaip ir buvo pasakyta, konstitucija buvo patvirtinta atsižvelgiant į gyventojų nuomonę. Aišku, visa, kamp, visai kampanijai buvo padaryta žala dėl to, kad musulmonų brolyje e, boikotavo procesą ir žiniasklaidoje taip pat e, e, pasirodė pranešimai nebuvo visada labai palankus, tačiau pats dokumentas, kaip pirmininkas, man atrodo, teisingai pastebėjo, jame yra teigiamų elementų. Pavyzdžiui, kai kurios nuostatos dėl pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių, taip pat lyčių lygybės. Nors, aišku, daug kas iš šių nuostatų dar turi būti perkeltos į įstatymus, kad įsigaliotų ir, aišku, e, tie klausimai nebus ir įstatymai nebus priimti iki prezidento rinkimų. Taip pat Konstitucijoje yra daug e, numatoma priemonių dėl galių atskirimo, valdžios galių atskirimo, būtent parlamento ir prezidento mm, e, įgaliojimų, taip pat apribojamas prezidento terminas. Ir kai bus išjungtas parlamentas, turėtų būti uh, iš tikrųjų suderintas valdymas, suderintas galių paskirstimas tarp parlamento ir prezidento. Ir, aišku, mes tikimės glaudaus bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir Egipto parlamento, kai jis bus išrinktas. Daug kas kaire ir visame Egipte, daug kas man sako, kaip vertina Europos parlamento veiksmus ir dalyvavimą ir kaip tikisi Egipto parlamento išrinkimo. Konstitucijoje yra ir daugiau kontroversiškų elementų. Pavyzdžiui, civiliams gali būti taikomos karinio um, tyrimo ir karinio persikėjimo priemonės. Tačiau yra dokumente ir tokių elementų, e, kurie iš tikrųjų veda link demokratijos ir eina demokratiniu keliu mm, Ką tik buvo išleistas įstatymas dėl prezidento e, rinkimų įstatymų procedūros ir kol kas lieka tam tikrų kvestionuojamų elementų būtent dėl ginčių procedūros prezidento rinkimuose ir prezidento rinkimų tikimės kažkada gegužės mėnesį. E, vienas iš 2012 metais dalyvavusių prezidento rinkimuose kandidatų, kuris tada gavo nemažai balsų, vėl pareiškė savo ketinimą dalyvauti. Taip pat ir um, ministras Sisi pareiškė apie savo dalyvavimą, o kiti kandidatai dar kol kas nežinomi. Taip pat kalbama apie parlamento rinkimus ir dalyvauja aktyviai daugelis Egipto partijų, taip pat ir islaminių, islamo partijų partijoje. Taip pat, aišku, neaišku, ar musulmonų brolyje dalyvaus, kol kas galime tik spėlioti apie jų galimą dalyvavimą, tačiau, aišku, šalyje kol kas nėra didelio ketinimo visiems įsitraukti ir susitaikyti, nors ir mm, prezidentas Mursi neseniai pasakė, kad e, iš tikrųjų turės šalis grįžti prie susitaikymo proceso. Žinome, kad kontekstas šalyje sudėtingas, kyla daug saugumo grėsmių pačioje Egipto teritorijoje. Ir taip pat vyksta ir gatvių protestai, kuriuose dalyvauja ir kai kurie kai kurių religinių grupuočių judėjimai. ES vienareikšmiškai pasmerkė, taip pat ir Europos parlamentas vienareikšmiškai pasmerkė bet kokį terorizmą ir smurto veiksmus ir toliau juos smerksime. Ir turime tikrai priežasčių nerimauti dėl to, kokios pasiekmes bus šių procesų Egiptui ir visam pasauliu ir ES. Sinajoje mm, Padėtis sudėtinga, turistų autobusas Taboje buvo neseniai užpultas, žuvo vairuotojas ir daug turistų. Ir tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų rengiantis rinkimams turė veiksmų, rimtų pasiekmių ir rimtų pasiekmių turizmui. Milijonai žmonių dirba turizmo sektoriuje ir iš tikrųjų jaučia poveikį sumažėjusio turistų skaičiaus ir pajamų. Taip pat politinis procesas turi būti atviras visiems, vadovautis demokratiniais principais, tai turime akcentuoti dabar, kad tas procesas turi apimti visus, ne vien tam, kad būtų sėkmingai pereita prie demokratijos, bet ir tam, kad būtų užtikrintas saugu, tvarus ir ilgalaikis saugumas. Būtent to nori Euro Egipto žmonės labiau nei mm, bet ko kito nuo 2011 sausio. Ir mes nuolat išsakome savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties, nors iš tikrųjų Mm, saugumas dabar yra prioritetas, tačiau kai kurie veiksmai iš tikrųjų galbūt eina per toli siekiant užtikrinti saugumo. Ir tai išdėsite ir neseniai priimtoje parlamento rezoliucijoje ir praeitą mėnesį vykusiame, vykusioje užsienio reikalų taryboje. Vienas iš mm, aspektų kuris mums kelia daug nerimo, tai būtent Tarptautinės žmogaus teisų tarybos atliekamas tyrimas dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl žurnalistų persekiojimo, taip pat dėl veiksmų, kurių imamasi prieš protestuotojus, kurie mums atrodo pernelyg griežti. Ir taip pat sulaikymo sąlygos yra vienas iš mūsų susirūpinimą keliančių elementų ir veiksmai prieš islamistinės grupuotės ir pasaulietinės grupuotės. Ir vienas kolega lankėsi kaire. Visai neseniai rinko duomenis iš valdžios institucijų ir pilietinius visuomenės. Ir mes sekame tikrai glaudžiai situaciją, mūsų delegacija aktyviai dirba. Ir pirmininkė, jūs minėjote krikščionis. Šiuo požiūriu Iš tikrųjų, jų padėtis kažkiek pagerėjo per pastarosius mėnesius po labai sudėtingų 2013 metų, kai buvo deginamos bažnyčios ir taip toliau. Taigi mes iš tikrųjų galime optimistiškai žiūrėti į krikščionių padėtį šalyje. Kalbant apie ekonominę politiką, čia, manau, taip pat yra tam tikrų padrasinančių um, žingsnių. Neseniai priimti veiksmai, uh, tiksliau, neseniai um, buvo pateiktos. Uh, gerų ekonomikos specialistų kandidatūros ekonomikos ministrų postų. Ir tas yra iš tikrųjų labai svarbu, nes mm, dabar Egiptui labai svarbi e, kitų Persijos įlankos šalių parama. Tačiau ji galbūt nebus tvari ir tai ir išsakė būtent per suilankos šalis. Taigi reikia sutelkti kuo platesnę pagalbą uh, ir tam reikalingas didelė kompetencija, bet aišku, kol kas taps paramos nebus. Pirmiausia, turi įvykti rinkimai. Neseniai Alsysi ir finansų ministro pranešimai pabrėžia, kad dabartinė padėtis yra gana trapi ir jie taip pat akcentuoja kūro subsidijų e, reikšmę. Jos sudaro apie 20 procentų viso Egipto BVP ir ta žinia yra labai nuosekli ir tai gali reikšti, kad tai bus vienas labai rimtų elementų reformuojant dabartinę subsidijų sistemą. Taip pat buvo surinkti, surink, vyko pokalbį ir buvo kalbama apie mokesčių reformą. Taip pat panašu, kad ketinama keisti energetikos politiką. Ir visi šie ženklai rodo um, tinkamus po, poslinkius, galvant apie reformas priekybos, investicijų ministrai pasisako už labai, už tai, kad turi būti gerinama verslo aplinka. Taip pat buvo patvirtintas ministrų komitete priekybos įstatymas ir Jis yra labai svarbus užtikrinant teisinį tikrumą prekybos sandoriuose. Svarbus taip pat ir privatizacijos procesas, kuris praeitie sukėlė tikrą šoką investicijų požiūrių ir labai svarbu, kad naujasis ministrų kabinetas sprendžia šios klausimus ar. Bet aišku, ne, nežinoma kol kas, kiek truks dabartinės vyriausybės darbas, 2012 vasario mėnesį buvo sudaryta viena vyriausybė, kurioje dabar jau ketvirtą kartą pasikeitė um, gynybos ministras. Bet aišku, kad e, einama reformų keliu. Taip pat užsienio politikos rytyje buvo nemažai pokyčių, nemanau pirmininkė, kad turime laiko jiems visiems aptarti, paminėsiu keletą. Pirmiausia, Egipto atnaujinti santykiai su Rusija, tai reikėtų paminėti. Buvo svarbių aukšto lygio susitikimų tarp šių šalių atstovų ir jie galbūt yra susiję bendrai Juos reikėtų žiūrėti Egipto užsienio politikos kontekste ir Egiptas taip pat siekia atnaujinti, atgaivinti santykius su kitomis Afrikos šalimis. Ir tai yra, aišku, labai svarbu. Egiptas svarbus Afrikos kontinentui. Na ir svarbu tai, kad Egiptas bando užmėgsti ryšių su Afrikos sąjunga ir. ir siekiama atstatyti užtvanką Etijopijoje, kuri yra svarbi ir Egiptui. Egipto ir Etijopijos santykiai dabar yra įtempti ir šios šalis tikisi ir kitų veikėjų, tokių kaip ES mm, pagalbos ir paramos, tačiau ES lauks, kol šios šalis pagalbos paprašys. Na ir tai iš tikrųjų tas klausimas, kuris gali tapti labai aktualus artimiausiais mėnesiais. Ir galiausiai norėčiau pereiti prie klausimo apie mūsų dalyvavimą. Jūs, pirmininkė, žinote, kad ES pirmą kartą buvo paprašyta mobilizuoti rinkimų stebėjimo misiją prezidento rinkimams ir pirmieji parengimai, techniniais pasirinkimo procesas jau prasidėjo karyre. Ir aišku, bus labai svarbu labai atidžiai vadovautis tarptautinės rinkimų stebėsenos metodologijos, kaip mes darome ir visada, ir labai svarbu stebėti rinkimų kampaniją prieš pačius rinkimus, prieš balsavimą, atsižvelgiant vertinti sudėtingas aplinkybės. Stavros lankėsi neseniai ir atstovai iš ankstesnių, ankstesnės e, vyriausybės sudėties ir patikino, kad bus sudaromos vienodos galimybės visiems kandidatams ir e, vyriausybė supranta, kaip svarbu tai padaryti. Taigi, kuo greičiau bus patvirtinta rinkimų data, jos kol kas nežinome, tuo anksčiau mes e, galėsime sutelkti savo atitinkamas pajėgas. E, tai, kai mes dalyvaujame pačiame rinkimų procese, yra tikrai labai teigiamas procesas ir Jis padeda mums užmėgsti glaudesnę partnerystę, užtikrinti abipusę pagarbą ir vyriausiai įgaliotinė Ketei Ashton. Mm, jos tarnyba rengia misijas šešis kartus, lankėsi per pastaruosius keletą mėnesių ir Bernardin Leon dažnai lankosi. Jis galbūt turėtų dalyvauti mūsų delegacijoje, tokie dažni jo vizitai. Mes iš tikrųjų atidžiai sekame padėtį ir mes suinteresuoti tolesniais veiksmais, siekiant palaikyti žmogaus teisės, teikti finansinę paramą ir vykdyti bendrus e, projektus. Na, aišku, užsienio valstybių kišimasis yra labai jautrus klausimas. Jeigu norime, kad procesas būtų veiksmingas, abi pusės turi labai brandžiai žiūrėti ir elgti šiame procese ir galvoti, kaip geriausiai dalyvauti, kokia geriausia būtų teisėkuros praktika. Šis parlamentas tikrai turi daug patirties šiuo požiūriu ir galėtų pasidalinti patirtimi ir aktyviau dalyvauti. Ir Stavros, aišku, tai taip pat puikiai supranta ir jis labai aktyviai dirba ir ieško būdų, kaip mes galėtume aktyviai dalyvauti uh, tobulinant teisėje kūros struktūrą. Dėl pagalbos ir Europos kaiminystės politikos ES užsienio ministrai aiškiai pasisakė, kad mes toliau teiksime paramą pilietiniai visuomeniai ir ekonominiau augimui. Ir tai, tokia yra mūsų linija ir būtent tai mes dabar darome. Labai svarbu pastebėti, kad praeitą savaitę um, buvo pristatyta, e, pristatytas naujas uh, nauja kovos su skurdu programa. Skurdas išaugo labai žymiai šiais metais ir tas kelia mums didžiulį susirūpinimą. Ir be abejo, jauni žmonės, pažeidžiamos grupės, moteris, ūkininkai labiausiai pažeidžiami. Taigi mes koncentruojamės į tokias programas kaip nedarbo mažinimas, ypač jaunimo nedarbo mažinimas, kaimo vietovių plėtra, mes jau sukūrėme naujų projektų ir ketiname toliau tęsti atitinkamus veiksmus per artimiausiais mėnesiais. Taip pat ketiname užtikrinti e, finansavimą iš Europos investicijų banko, iš kitų bankų per Europos investavimo programą. Komisija taip pat e, teiks savo pasiūlymus dėl Europos kaiminystės politikos priemonių finansavimo. Dėl priekybos ir investicijos mes pateikėme išsamaus sutarimo pasiūlymą, nors kol kas per anksti dėryboms, turint omeny, kad reikia pirmiausia užtikrinti politinį testinumą. Mes toliau nagrinėjame visas galimybės ir, kaip jau sakėme, pirmieji ženklai, signalai, kuriuos teikia dabartinė vyriausybė dėl ver, ver, verslo aplinkos gerinimo, tikrai yra palankus. Taigi, pirmininką, noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų mūsų santykiai su Egiptu yra labai svarbus. Lab, Egipto padėtis lems viso žemynio padėtį ir žinome, kad labai daug iššūkių kyla šiam regionui ir saugumo, ir ekonomikos, ir kitų mm, elementų požiūrių. Ir iš tikrųjų reikalingi svarbus pakeitimai Egipte ir galbūt mūsų nuomonė ne visada sutampa su tuo, kuria linkme turėtų būti einama. Tačiau šis procesas yra labai svarbus ir mūsų dalyvavimas yra labai svarbus. Mes tikimės, kad e, kaire Netrukus pasimatysime su kai kuriais iš jūsų ar stebėjimo misijos kontekste, ar kitais per kitus renginius. Ačiū pirmininkė. Salafranka. Ačiū ponas Salafranka. Eh, eh, Ačiū. Labai malonu, kad ponas Moran galėjo atvykti mūsų posėdį ir taip įdomiai pristatyti padėtį Egipte. vykau ir pats į Egiptą, bet tai jau buvo seniai situacija ten gerokai pasikeitė. Žinoma, mūsų neramina stabilumo stoka šioje šalyje šiuo metu, taip pat kelia nerima ir ekonominės problemos susijusios su nestabilumu viešojo sektoriaus deficitas, kuris siekia maždaug 12 procentų. Gal tai netiek ir baisu, turint omenyje, kokia problemiška yra pati situacija, tačiau skurdo lygis um, labai neramina, taip pat problemų kelia su investicijomis susijęs sunkumai. Kalbėjote apie dėmesį žmogaus teisėms, um, apie jų paisimą šalyje ir norėčiau truputį iš jūsų daugiau išgirsti apie tai būtent, jeigu neprieštarautumėte. Naujas konstitucijos projektas atrodo neblogai. Europos sąjunga galbūt turėtų siūsti techninę misiją, o nestebėtųjų misiją, kuri galėtų techniškai padėti, bet norėtume ir iš jūsų daugiau apie tai išgirsti. Galbūt galėtumėte truputį pakalbėti apie tai, ką tikriausiai stebės tas techninis komitetas nuvykęs į Egiptą. Ar jūsų nuomonė Yra tikėtina, kad rinkimai bus įtraukus ir pluralistiniai. Ir ar jie vyks e, remiantis demokratijos principais. Įdomu, ar bus e, kitų kandidatų, kurie atstovautų kitiems judėjimams ar politinėms jėgoms. Taip pat norėčiau sužinoti daugiau apie politinį žemėlapį prieš rinkimus, kokias islamistinės grupės tikitės matyti, kas vyksta vietoje prieš rinkimus. Žinoma, terminai yra nustatomi konstitucijos, bet mums svarbu kuo daugiau sužinoti apie visą tai, kad galėtume paremti politinio pereimo ir ekonominio atsigavimo procesus. Ekonominis stabilumas yra būtinas e, ir reikėtų užtikrinti, kad e, Egiptą kamuojantis terorizmas išnyktų, liktų praeitįje. Egiptas yra labai svarbi šalis ir mus neramina Ukrainoje vykstantis įvykiai. Dabar dėl Ukrainos procesų Egiptui skiriama mažiau dėmesio. Taip pat šįryt girdėjome daug apie Siriją Taigi tikrai reikėtų siekti konstitucinių permainų ir tinkamų demokratinių rinkimų. Ačiū. Dėkuoju, pirminkė. Ačiū Jums, ponia, už tai, kad atvykote pas mus ir taip įsamei pristatėt esame padėti Egipte. Mano paskutinis vizitas į Egiptą taip pat vyko tuo met, kai specialiosios paskirties darbo grupė buvo suburta ir po to stengiamės nuolat stebėti tai, kas vyksta šioje šalyje. Mums, ne tik man, bet ir daugeliu kitų kolegų ne, ne, kelia nerima situacija Sinajoje. Jūs minėjote, kad ji e, blogėja. Ir manau, kad e, iš dalies e, ši problema yra susijusi su saugumo apribojimais dėl susitarimų tarp Izraelio ir Egipto. Ir noriu pastirauti, ar taip tebėra, ar Egiptas negali siūsti daugiau e, karių ir policijos, ir ar to nedaro. Taip pat dėl to, kad ta padėtis yra labai žiauri, kalbant apie imigrantus iš Sudano ir Eritrėjos, kurie nori keliauti į Izraelį ar į Egiptą, juos įkaitais paima beduinai, jų gaujos netgi sakyčiau, kurie pasižymi dideliu žiaurumu ir yra visiškai nebaudžiami. Ar tas dalykas sulaukia dėmesio Egipte? Ir ką mes galime padaryti tam, kad pagerintume padėtį ir išnaikintume tokį reiškinį. Tai yra vienas klausimas, kurį noriu pateikti, o kitas yra uh, susijęs su taip pat jūsų minėtų klausimų, su tuo, kad Egipte daug dėmesio skiriama bet kokiam galimam užsienio įsikišimui, finansavimui, pagalbai iš NVO ir taip toliau. Taigi norėčiau jūsų pastirauti, ar kas nors keičiasi į gerąją pusę, kalbant apie tarptautinės NVO veikiančias, tikiuosi, dar veikiančias Egipte. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Pirminkė, labai e, malonu Jūs matyti mūsų komiteto posėdį ir girdėti Jūsų ataskaitę apie padėtį Egipte. Aš asmeniškai ir mano frakcija džiaugiasi tuo, kad situacija stabilizuojasi Egipte ir yra kuriama nauja konstitucija. Tai tikrai gerokai geresnė padėtis nei anksčiau. Bet, žinoma, yra ir nerimo. Šiandien kar teismas nuteisė policininką kalėti dešimt metų darbo kolonijoje. Atrodo, jau atrodė, kad um, atsiranda nepriklausomos um, teismų sistemos požymių ir ši žinia labai e, džiugina. Tačiau e, vis dėlto e, yra kalėjimuose dar nemažai žmonių, kurių atvejai nėra išspręsti, dėl paties mursinė viskas yra aišku, neaišku, kaip įsispręs apskritai šį situaciją Egipte šiais revoliucijos laikais, bet žinoma, reikia, kad stabilizuotųsi ekonomika, kad apskritai padėtis šalyje stabilizuotųsi. Taip pat norėčiau pastirauti, kokia yra Egipto užsienio politikos pozicija, ypač kalbant apie bendradarbiavimą su Persijos įlankos valstybėmis, Kataru ir kitomis. Ar tos šalis, ką, ką jos remia, ar jos remia Mursi ar ne. Kataras atrodo remia. musulmonų brolyje ir atrodo ir toliau nori remti kai kurių islamistinių grupių žiaurę veiklą. Taigi norėčiau pasteirauti, koks yra jūsų paužiūris į kitas šalis aplinkinės Persijos įlankos šalis. Ačiū. Dėkuoju, kad atvykote, kad patiekite savo analizę dėl to, kas mūsų laukia ateityje vidutinės trukmės ir ilgalaikių laikotarpių. Arabų pavasaris prasidėjo prieš keliarius metus ir žinoma daug kas pasikeitė, bet pagalvokime truputį apie praeitį. Galima kartais iš jos pasimokyti ir noriu pas, paklausti jūsų ne to, kas e, tuo met ten įvyko, bet apie Europos Sąjungos vaidmenį per pastaruosius trejus metus. Labai e, Trumpai noriu pasakyti, kad tikrai prieš pusantrų metų daug investuota į specialiusios paskirties darbo grupę, be to investavome ir savo pastangas. Dar kitų 6 milijardų, taigi norėčiau pasteirauti, kodėl situacija susiklosti būtent taip, kaip susiklosti, gal galėjome ką nors kitaip padaryti, kaip dėl Mursi kokias paralelės galima būtų nubrėžti lyginant e, Egiptą su Persijos įlankos valstybėmis. Ar jūsų nuomonė kaiminystės partnerystė yra, ar bus naudinga ir veiksminga, ar vis dėlto tai yra uh, nevykusi savoka ir reikėtų ją iš naujo apgalvoti. Ką Jūs manote apie visą tai? Vasario mėnesį patvirtinome rezoliuciją ir jos paskutinėje pastraipoje prašyta ponios Ešton tęsti savo tarpininkavimo veiklą, kad būtų išspręsta politinė krizė. Ar Jūsų nuomonė mes iš tikrųjų galėtume tai prisidėti prie sprendimo ateityje? Taip pat norėčiau pasakyti, kad tikrai nenorėtume, kad pasikartotų tai, kas įvyko prieš 20 metų Alžyre. Žinoma, Egiptas yra neprognozuojama šalis ir negalima būti tikriems, kas bus toliau, net jeigu turėtume krištolinį rutulį. Bet neturėtume pamiršti, kad Alžyre tai, kas vyko prieš 20 metų, galėtų dabar pasikartoti Egipte. Vokietija Pirmininkė. Trys klausimai, jeigu jūs nieko prieš. E, aš e, pats žinau, kad e, esu, esu matęs Egipto problemas. Žinome, kokios problemos ten iškyla. Gal galėtume šiek tiek papasakoti, kokiu padariniu turės patekimo į gazą galimybės. Mes žinome, kad per Egiptą yra labai lengva patekti į gazos ruožą ar per tą pusę Izraelis galėtų e, taikyti kažkokias tai ribojimo priemonės. Egipto ir Izraelio santykius galėtume pakomentuoti. Kitas dalykas, aš žinau, kad e, tik labai nedidelė dauguma e, taip kalba, bet jau pasigirsta balsų sakančių, kad reikia susprogdinti piramides, nes jos yra šlikščios ir panašiai. Ir ten tada kyla klausimas dėl paveldo vietovių. E, aplink viduržėmio jūrą e, tokių saugotinų objektų yra labai daug. Ar jūs įsivaizduojat, kad ES galėtų jums padėkti, padėti? Aš suprantu, kad Egipte padaryta žala nėra tokia didelė kaip Libijoje, bet tai vis tik kelia susirūpinimą, nes e, ta geografinė zona istoriškai yra neįtikėtina. Ir dar dėl Nilo vandens problemos. Mes žinome, kad prieš 4000 metų egiptiečiai kasė auksą ir dabar e, turbūt vanduo tapo brangesnis už tą auksą, aš įsivaizduoju, kad e, egzistuoja tam tikras potencialas toje teritorijoje ir labai greitai bus priimti sprendimai šio požiūriu. Gal galėtume šiek tiek papasakoti? Thank you, President. Pone Šakė, ačiū pirmininkė, ambasadoriu, labai malonu Jūs čia matyti. Ačiū, kad perskaitėt savo tekstą. Manau, kad e, yra daug priežasčių rūpintis dėl to, kas vyksta Egipte. Mano komentarai atitinka kolegos pasisakymę. Aš taip pat džiaugiuosi jūsų raginimu e, parlamentui aktyviau dalyvauti. Taip pat aš labai uh, Džiaugčiausi, jeigu ponė Ašton galėtų ateiti į parlamentą ir aptarti mums rūpimas problemas. Man atrodo, kad jau per daug laiko praėjo nuo to, kai paskutinį kartą ją matėme. Pirmą kartą turiu galimybę paminėti e, vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą po konstitucinio referendumo. E, man tas pareiškimas atrodė labai keistas, tai sukelia nemažą painiavą e, Sirijoje dėl ES pozicijos. Aš cituoju jos pareiškimą E, įvykiai buvo stebimi per ES ekspertų rinkimų misiją. E, sveikina Egipto žmonės ir valdžios institucijas už tai, kad rinkimai buvo gerai suorganizuoti. Yra pasakyta, kad nėra pažeidimų, e, kurie iš esmės pakeistų rezultatą. Ir apgailestaujama, kad vyko smurtinių išpalių susijusių su referendumu ir dėl jų yra žuvusi abiejose protestuotojų pusėse. Dėl e, dalyvavimo aktyvumo manau, kad e, tai turėjo įtakos referendumo rezultatams ir valdžios institucijos turėtų išanalizuoti tai ateityje. Be to turime pripažinti, kad yra labai didelė balsų už daugumą ir tai tvirtina konstitucijos projektą. Paskui jos pasisakymai yra pereinama prie tam tikrų problemų specifikos. Ar taip mes reaguojame į tai, kad 95 procentais E, referendume balsavo pasisakiusiai už. Mesgi žinome, kad čia referendumo oponentai e, buvo e, ribojami, jiems nebuvo galima pasakyti žiniasklaidoje, susikti su visuomenė. Jeigu šį pareiškimą pateiktume greta tų aktyvistų, su kuriais aš palaikau ryšį pasarosius ketverius penkerius metus pareiškimų ir greta tų komentarų, kuriuos labai aukšto rango ES pareigūnai yra išsakę pamatytume, kad tas dokumentas yra blogiausias, kokį esame kada matę. Kontekstas nėra labai e, švelnus. Sakome, kad padėtis yra tokia bloga, kokios dar nebuvo. Todėl aš jokių būdų nesuprantu, kodėl taip skiriasi tokio pobūdžio pareiškimai. Aš bandau suprasti, kokį signalą tokiais pareiškimais norime duoti. Lygiai taip pat mane suneramino tai, kad mes visiškai nesureagavome į Mursio konstitucinę deklaraciją. Ką daro ES, aš norėčiau sužinoti. Aš labai norėčiau suprasti e, Europos kaiminystės politiką, e, rengiant aš pati dalyvavau ir aš norėjau, kad ji būtų prasminga, kad ji būtų lanksti, kad e, tų valstybių žmonės mus išgirstų, nes tie žmonės nori geresnės ateities. Politinės lyderystės toka, aiškumo, ką reiškia daugiau už daugiau stoka. To, sukelia daug problemų, nes dabar atrodo, kad politikai bando pritaikyti vieno korpalio sprendimus ir tai tik tai sukelia dar daugiau problemų visose valstybėse, kaiminėse valstybėse, tai sukelia labai daug problemų ir mūsų darbas tampa neefektyvus. Jei galėtume į tai sureaguoti, būtų labai gerai, nes artimiausius metus įvyks daug rinkimų, turbūt pirmiausia prezidento rinkimai, paskui parlamento rinkimai. E, priešingai negu kad mes siūlėme. Ir mes tikimės, kad kontekstas, kuriame vyks tie rinkimai, bus įvertintas žymiai rimčiau e, negu tie pareiškimai, e, kuriuo buvo išsakyti, pavyzdžiui, sausio 19 dieną po referendumo rezultatų gavimo. Labai ačiū, labai daug klausimų pagristų uh, informaciją. Aš nežinau, ar man užteks laiko visus juos atsakyti, bet pabandysiu. Pona Salafranka e, pateikė klausimą dėl Stavros Lavrinidis vizito. Aš nežinau, ar jūs e, turėjot galimybę su juo pasikalbėti pastaruoju metu, bet aš manau, kad jūs palaikote ryšį su jo kabinetu. Geriausia būtų su juo pačiu pasišnekėti. E, jis darė viską, ką galėjo. Jis susitiko su generaliniu prokuroru, kuris yra labai svarbus, e, kai kalbama apie kalėjimų problemas, sulaikytųjų problemas. Ir po jo vizito buvo išlaisvinta nemažai kalinių, ypač balandžio 6 dienos kalinių. E, vidaus reikalų ministras, su kuriuo sutikome, mums pateikė spaudos pareiškimą, E, kuriame buvo patvirtina, kad jie yra pasirengę priimti tarptautinius lankytojus kalėjimuose. Ir mes ambasadorių lygmenį esame pasirengę tą daryti. Taip e, papildome e, viską, ką mes esame padarę priimant teisės aktus, dalyvaujant jų rengime ir panašiai. Aš sutinku, kad konstitucinis projektas atrodo kur kas pažangesnis, negu mes manėme anksčiau. E, prie sausio 19 dienos pareiškimo grįšiu vėliau, jeigu leisime, bet balsavimas dėl konstitucijos, kaip jūs sakėte, e, buvo stebimas rinkimų stebėjimo misijos ir mes negalėjome komentarų gauti iš karto. Uh, E, šiuo metu laukime, kai, kol tie komentarai bus galutinai parengti ir žiūrėsime, ar Europos išorės veiksmų tarnyba galės pateikti daugiau detalių apie tą misiją. Tačiau jos mastas buvo ribotas, labai nedaug žmonių lankėsi ir būtų turbūt naudinga iš to, šio to pasimokyti ateičiai. Ar rinkimuose dalyvaus visi, ar jie bus pluralistiški? Kol kas pasakyti negalime, žinome tik tai apie vieną kandidatą, poną Sabahį. E, greičiausiai bus ir antras kandidatas. Ar iškils daugiau? Galbūt kandidatų, bet e, galbūt taip pat atsiras kas nors, kas e, kreipsis į islamiškasis rinkimo apygardas. Per atmasius porą savaičių viskas bus aišku. Islamo partijų atstovavimas rinkimuose. Yra tokių partijų, jos labai aktyviai dalyvauja uh, E, procesuose salafistai ir kitos kelios partijos yra gana aktyvios. E, didžiausia problema kelia Laisvės ir Teisingumo partija ir e, labai nepanašu, kad jie dalyvaus parlamento rinkimuose, bet taip gali būti. Dėl sionitų padėties aš kovo 13 dienos rezoliuciją galėčiau paminėti šioje salėje. Joje yra kalbama apie priekybą žmonėmis. Ta problema kelia labai rimtą problemą ir valstybėms narėms ir mums. Labai daug apie tai kalbėjome su užsienio reikalų ministru ir kitais. Be abejo, padėtis yra itin sudėtinga, bent jau šiuo metu. Vienas iš didžiausių sunkumų yra uh, patekti į tą valstybę ir įvertinti, ar diplomatai, ar nevyriausybinės organizacijos, jeigu nori tą padaryti, jos negali nuvažiuoti ir pamatyti, kokia padėtis yra valstybėje. Tai yra labai sudėtinga ir be to labai pavojinga. Mes žinome, kad yra pavojingų grupuočių, kurios ten veikia, todėl mes turim labai atsargiai elgtis. Uh, bet mes toliau reiškime susirūpinimą. Labai ilga diskusija vyko tarp ambasadorių. Manau, kad rezoliucija yra labai gera. Jeigu leisumėt, aš galėčiau pasakyti, kad ji yra orientuota teisinga kryptimi ir mes toliau stengsime dirbti taip pat. Ar senitų padėtis yra blogesnė? Aš nepasakyčiau taip e, atrodo, kad Izraelis ir Egiptas gana efektyviai bendradarbiauja. Ir čia mes e, galime E, padėti bent jau iš dalies išvertinti. Bet aš žinau, kad yra labai daug kitų faktorių, kurie yra susiję ne tik su vietos veik, e, padėtimi. Yra labai daug užsienio elementų veikiančių e, tame regione. Prisiminkite, kad dešimt metų Sinajaus pusėsalis buvo nematomas. Ir Egipto saugumo pajėgos ten labai aktyviai kovoja ir bando sukaupti patirties Bet panašu, kad kova bus labai ilga ir dabar padėtis labai sudėtinga. Tarptautinių NVO padėtis be abejonės ji nėra gera. Iškyla nepaprastai daug sunkumų. Labai e, įdomiai pasisakė socialinio solidarumo ministras. Daugelis iš mūsų pažįstame tą žmogų. Jis buvo paskirtas tik praeitą savaitę. Pažiūrėsim, kaip e, ji sugebės E, vadovauti tai svarbiai ministerijai. Toje ministerijoje yra registruojamas nevyriausybinės organizacijos, ji pati turi skaupusi daug patirties. E, kita vertus, e, ji turės įgyvendinti socialinės plėtros fondą. Ir bendrai galime pasakyti, kad pažangos yra pasiekta daug dirbant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ministrė yra labai gerai uh, kvalifikuota, sakykime, lab, turi labai gerą kvalifikaciją darbui su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Dėl Čarlzo Tenoko klausimų, ar pasakykite savo draugams, kad jie nuvažiuotų į Liuksorą ir į kitas turistinės vietas. 80 procentų laivų plaukiančių į Liuksorą stovi. E, yra sakoma, kad Anksčiau reikėjo mokėti penkis Egipto svarus tam, kad galėtum atsisėsti ant kupranugario. Dabar tai kainuoja net ne 50, o 500 Egipto svarų. Ir šeimos iš to gyvenančios yra nuskurdusios. Po tabos incidento e, turizmas praktiškai sustojo. Turizmo ministras dirba labai aktyviai Jis įspūdingai aktyvus, kaip ir daugelis kitų žmonių, kurie bando išjudinti turizmą, bet tai yra labai sudėtingas rytis. Iš dalies tai paaiškina, kodėl didėja skurdas per pastarosius dviejus metus. Iš dalies tai parodo, kad labai daug šeimų išgyvena iš turizmo. 9 milijonai Egipto žmonių gyvena iš turizmo. Antra sektorius po žemės ūkio pagal darbo vietų sukūrimo skaičius Aišku, mes galime kažkaip tai kalbėti apie minimalių saugumo priemonių atkūrimą Sinajumi, Sinajuje, bet e, nežinau, ar tai bus Raudonoji jūra. GSS. Ar jis svarbi taip svarbi? Ar Kataras toliau dirbs su musulmonų brolyje? Aš neįsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad nuo GSS jie bus šiek tiek atsiskiria, turbūt tai tako, turės įtakos jų politikai. Uh, Aš nedrįšiau nieko spekuliuoti, tačiau akivaizdu, kad yra labai rimtas susiskaldimas. Egiptiečiai, tiesą sakant, gražino didžiąją dalį Kataro duotų pinigų Mursio administracijai iš kitų Persų įlankos valstybių paimami pinigai, kad būtų galima gražinti skolą Katarui. Santykiai su Kataru yra nepaprastai sudėtingi Egipte. Ponas Milan Mon. Ačiū už tokį patiktą strateginį klausimą. Kokį vaidmenį mes suvaidinome per pastarosius trejus metus? Nuo 2012 metų vasario dirbu ir visai nuoširdžiai jums galiu pasakyti, kad panaudojam visus įmanomus kanalus, visas įmanomas tarnybas. E, su Catherine Ashton e, mes taikinimo procese dalyvavome ir mūsų visi prašo, kad tą darytume. E, Bet e, mūsų pastangos nedavė jokių rezultatų dėl daugelio sudėtingų priežasčių, bet aš nemanau, kad mes galėjom padaryti ką nors daugiau. Galbūt jūs galvojat kitaip, bet aš manau, kad mes tame fronte nebegalėjom nieko daugiau padaryti. Kaip mūsų sakė, jeigu bus pasiektas tikslas, o visi to nori, visos pusės to nori, mūsų sukaupta patirtis galės būti panaudota ateityje. Dėl patirties sukauptos Alžyre yra pasiekta labai, da, labai daug yra skirtumų tarp to, kas vyksta Egipte ir Alžyre. Egipte uh, musulmonų civilių pajėgos buvo valdžioje ištisus metus. Alžyro atveju buvo kitaip. Labai daug galime pasimokyti. Ir mes visi šioje pasaulio dalyje turime stengtis e, tą patirtimį įgytą pasinaudoti. Dėl gazos. Patytis nepaprastėja. Hamaso veikla buvo uždrausta Egipte. Nors iš tikrųjų e, egiptiečiai dalyvavo sudarant paliaubas e, visai neseniai. Taigi jie iš tikrųjų dalyvauja ir jiems yra, um, jie dalyvauja kovojant su um, islamistinėmis grupuotėmis, tačiau galbūt aiškiau viskas bus po rinkimų, bus aiškiau, kaip e, praktiškai atrodys tie sudėtingi santykiai. Dėl kultūrinio paveldo vietų tikrai visiškai sutinku. Dabar mes su kultūrinio paveldo ministerija vykdome bendrą projektą susijusiu su pavaktomis vertybėmis ir aš pranešims vėliau, kaip vyksta. Toliau um, Nilo vandenis. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus klausimas. Egiptiečiai jaučia didžiulį susirūpinimą, nes didžiulė dalis um, geriamo vandens um, šalyje tiekiama iš šio uh, telkinio. Etijopija nėra pasirengusi su Egiptu bendradarbiauti šiuo klausimu, taigi iš tikrųjų bus vilkinama užtvankos statyba Mm, bet aišku, galima sakyti, kad jie turi nuosavybės teisę ar sprendimo teisę, bet vis tiek tos dvi šalis turi susitikti, dėrėtis, bendradarbiauti. Ir aš nenoriu ieškoti kažkokių pateisinimų, bet galbūt iš tikrųjų po rinkimų bus paprasčiau Egiptui daryti pažangą šioje srityje, iki šiol padėtis probleminė. Ir mes tikrai labai labai atidžiai turime sekti situaciją, ji turi potencialą mm, tapti nekontroliuojama. Toliau dėl ponios Ešton vizito, nežinau, kada jie apsilankys, bet e, tikrai perdosime, kad ji yra laukiama. Toliau atsakas į referendumą. Taip, 90 e, procentų rezultatas, na taip, bet prisiminkime, kad boikotuojamas referendumas buvo labai veiksminga ir daugybė žmonių tiesiog nebalsavo, jiems buvo pasakyta nebalsuoti. Tai mes To negalime išleisti iš akių. Kita vertus, mes savo pareiškime paaiškinome savo poziciją. Man atrodo, tas paaiškinimas yra pakankamas. Ir mes turime galvoti apie patį turinį. Kokia konstitucija, už kokią konstituciją buvo balsuota. Kaip sakiau, iš tikrųjų yra probleminių elementų joje, tačiau yra ir tikrai daug žadančių elementų, ypač kiek tai susiję su pagrindinėmis laisvėmis ir žmogaus teisėmis. Ir aš manau, kad mes labai atidžiai turime į tai kreipti dėmesį. Egiptiečiai balsavo už. Ir dabar politinės institucijos turi įgyvendinti konstituciją. Taigi grįžtu prie to, ką sakiau anksčiau, e, kai dėl parlamento šio parlamento. Jis iš tikrųjų turi daug padaryti bendradarbiaudamas su Egipto parlamentu, kad konstitucija būtų veiksmingai gyveninta šalyje ir aš manau, kad e, konstitucija iš tikrųjų gali įtvirtinti tam tikras labai svarbės vertybės. Daugiau dėl daugiau nuostata. Patirtis Egipte rodo, kad e, jeigu yra įgyvendinama tokia nuostata, tai iš tikrųjų turi būti įgyvendinama kontekste, ji turi būti taikoma protingai, ne bendrai, ne privalomai, ne primetama, bet ji turi būti labai tiksliai pritaikyta, konkrečiai Egiptui. Pinigai yra svarbus. Bet suma 17 milijardų eurų dolerių skyrė Persų įlankos šalis. Taigi mūsų skiriama ša... suma iš tikrųjų nublanko gerokai. Kitos šalis taip pat pažadėjo e, papildomą pagalbą. Taigi mes iš tikrųjų turime galvoti, kaip mūsų siūlomos sumos dera su tomis kitomis sumomis. Ir iš tikrųjų yra sričių, kuriuose mes galėtume pasiekti daugiau, jeigu mes konkrečiau įgyvendintume šią nuostatą su aiškesnėmis idėjomis, ką reikia padaryti. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriui Moronui. Prieš baigdamas šios dienos posėdį norėčiau priminti nariams, kad šiandien po pietų mes kalbėsime su Europos išorės veiksmų tarnybos vykdomojo direktoriumi Kristian Lefleur. Ačiū.